Okay. So, liebe Kollegin. Mėly kolegos, mielos kolegės, nors salėje mūsų ir netiek jau daug, vis dėlto aš siūlyčiau pradėti mūsų papietinį posėdį. Mes pasikeisime nuomonėmis su komisija apie neseniai sudarytą ES ir Kinijos e, susitarimą ypač dėl geografinių nuorodų. Kaip žinia, šis susitarimas buvo patvirtintas e, praėjusiu metu lapkričio 6 dieną. Iš karto norėčiau steigti žodį John Clark iš generalinio agri direktorato. Jis atsakingas už tarptautinius reikalus. Taigi jam suteiksiu žodį, prašau pristatyti šį klausimą, prašom. Ačiū, pirmininkė. Esu labai patenkintas galėdamas pristatyti šį susitarimą, kurį mes parafavome <clears throat> lapkričio mėnesį. O kaip jūs žinote, kolegos iš Kinijos lapkričio 6 dieną pasirašė dalyvaujant ir Kinijos prezidentui šį. Tai labai toks politiškai svarbus aspektas. Na kągi, formaliai mes pasirašėme susitarimą ir labai tikiuosi, kad per keletą artimiausių savaičių taryba patvirtins jį, o parlamentas jam pritars iki vasaros, taigi jis įsigalios vėliau rudenį. Tai jau yra trečiasis susitarimas ES su Kinija, bet jisai labai svarbus ir netgi ko gero vienas iš svarbesnių, nes ir ES ir Kinija šio susitarimo pasirašymą vertina kaip teigiamą dalyką apskritai, bet to Kinijos vyriausybė pasakė, kad šio susitarimo pasirašymas tai naujas teigiamas žingsnis mūsų tarpusavio santykiuose. Aišku, viskas priklausė nuo sėkmingos strategijos, kaip uh, užtikrinti ES tradicinių uh, maisto produktų ir gėrimų apsaugą visame pasaulyje, nes ES produkcija tikrai kokybės, atsakamumo ir daugeliu kitų aspektų požiūrių yra užsitikrinusi labai gerą reputaciją. O šis susitarimas dar labiau sutvirtins maisto produktų ir gėrimų pagamintų Europoje e, reputaciją. Ką dar galiu pasakyti? Pirmiausiai, suteikiama labai aukšto lygio apsauga e, šimtui e, GD. Antra, užtikrina, kad apsauga bus vienodai taikoma administraciniu būdu ir teisminiu būdu, įskaitant ir eksofisijo aspektą, į sąrašą įtrauktiems produktams ir tai yra labai aktualu bylos atveju. Dar pagal PPO taisyklės šioje srityje sutartyje taip pat numatyta, kad kai kurios tradiciškai jau parduodamos, kai kurių prekių ženklų parduodami produktai ir tam tikri produktai su tam tikrais pavadinimais, jau, kuriais jau labai seniai prekiaujama, dar jais bus įmanoma prekiauti ilgą laiką, kol bus pakeista sistema. Nes yra pekorino, pavyzdžiui, e, sūris ir kai kurie kiti sūriai yra lapsang sunčio arbatos iš Kinijos pusės jau tai yra produktai, kurie įsitvirtinę mūsų rinkose ir jais bus dar įmanoma prekiauti porą metų prieš e, pašalinant iš rinkos. Ir aš sakyčiau, kad tai yra vienas iš geriausių susitarimų, kurį mes esame pasirašę, turiu galvoje, susitarimų su Japonija, Merkosūro šalimis ir Meksika. Ketvirta. Per pirmosius ketverius metus pagal šį susitarimą, kai jis įsigalios, bus vis labiau stiprinama a, kitų produktų apsauga, o jų papildomai yra parengtas 170 vienetų sąrašas, 175 vienetų sąrašas. Todėl bet kurių ir dar numatyta, kad bet kuriuo metu ateityje tuos sąrašus bus galima papildyti. Ir galiausiai nu, starimas numato ilgalaikį bendradarbiavimą ir atitinkamų pavadin, produktų pavadinimų apsaugą mūsų rinkose. Taigi ateityje mes e, su Kinė bendrausim dėl <clears throat> to, kaip yra naudojami e, ES gaminių pavadinimai tiek renginių metu, pavyzdžiui, tiek kitais atvejais. Ir kaip, e, pavyzdžiui, yra <clears throat> reklamuojami europiniais pavadinimais produktai tokiuose prekybos platformose kaip Alibaba. Ir rinka Kinijoje, jūs žinote, yra labai patraukli ir ES maisto produktų ir gėrimų rinka vis plečiasi, tačiau labai daug yra padirbtų produktų, ypač pavyzdžiui pieno produktų srityje ir per šio atveju daug klastojama sūrių arba naudojami uh, mūsų pavadinimai, bet ne mūsų gaminiams žymėti. Taigi, kaip jau sakiau, pirmiausia, mes apsaugosime šimtą geografinių nuorodų, tuo labiau, kad Kinijai irgi tai aktualu, nes jie patas yra kulinarijos meistrai, ilgalaikės turi e, tradicijas. E, ir suinteresuoti savo produktų apsaugą Europoje. Bet aišku, ne tik tai Europoje, bet ir kitose Azijos šalyse, kur yra gausios skaitlingos kinų bendruomenės. Kinija jau pasakė, kad 10 produktų pavadinimų geografinių yra saugomi Europos rinkoje ir jų skaičius tik didės. Kas laukia toliau? mes per savaitę ar dvi baigsime galutinai viską dailinti ir sutvarkyti, tada susitarimas pateks į tarybą, kuri per artimiausias savaitės, kaip aš jau sakiau, tikimės pasirašys, pritars šiam susitarimui, o parlamentas, kaip minėjau, patvirtins į e, iki vasaros atostogų. Tada susitarimas galės įsigalioti kažkuriuo rudens mėnesiu. Mes labai norėtumėm, kad tai įvyktų dar iki aukščiausio lygio susitikimo Briuselyje su Kinija, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Aišku, viskas labai priklausys ir nuo to, ar pritars susitarimui Europos parlamentas ir ar spės atlikti procedūrą iki vasaros pradžios. Labai ačiū ponai Clark. Iš karto norėčiau suteikti žodį kolegai Winkler, kuris yra mūsų nuolatinis pranešėjas apie Kinijos ir ES santykius. Netrukus jam reikės išeiti, taigi iš karto jam žodį dabar suteikiu. Prašom, ponas Winkler. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos, labai ačiū už tai, kad uh, Žemės ūkio komitete galiu su jumis trumpai e, pasidalinti e, mintimis apie e, užsienio priekybą. Aš esu vienas iš INTA komiteto pirmininko pavaduotojų. Labai ačiū už pranešimą apie ES ir Kinijos susitarimą. Kaip jau buvo sakyta, susitarimas dėl geografinių nuorodų yra tikrai uh, E, didžiulė sėkmė ES. Mes e, užsienio priekybos komitete remiame šį susitarimą. INTA komiteto delegacija buvo nuvykusi į Kiniją vizito 2018 metais. Tai buvo dalis aukšto lygio politinio dialogo, buvo tikimasi galutinai susitarti dėl geografinių nuorodų susitarimo. Uh, Kaip jau buvo sakyta, tai yra pirmas susitarimas su Kinija ir e, tai rodo, jog įmanoma susitarti su Kinija. Kas nors galėtų pasakyti, kad to susitarimo taikymos rytis labai ribota, labai specifinė. Aišku, tai nėra toks platus susitarimas kaip e, išsamus susitarimas dėl investicijų. Vis dėlto susitarimas dėl geografinių nuorodų svarbus. Uh, komisaras atsakingas už priekybą yra e, tikrai kompetitingas šioje srityje. Jis anksčiau buvo atsakingas už žemės ūkio, turėjo meni pana Hogan. Jūs apie e, žemės ūkio aspektus žinote daug daugiau negu kad aš, nes jūs esate žemės ūkio komiteto nariai. Šis susitarimas apsaugos europinės vertybės. Uh, užtikrins aukštos kokybės produktų standartus. Tai yra tarsi mūsų ekonomikos ir žemės ūkio verslo prekinis ženklas. Taigi, mėly kolegos, užsienio reikalų, atsiprašau, užsienio prekybos komitetas nori toliau bendradarbiauti su jumis, o taip pat ir su komisija. Užsienio prekybos komitetas tikrai e, norėtų būti įtrauktas į naują bendradarbiavimo su komisija procesą. Mes norime bendradarbiauti visose sritise, ne vien tik tais dėl geografinių nuorodų. Mes norime dalyvauti ir susitarimų įgyventinime. Mes norime, jog būtų visapusiškai panaudotos Europos parlamento galios stebėsenos srityje, ne vien tik tais, kai vyksta dėrybos, bet ir kai vyksta susitarimų įgyvendinimas. Norime būti tikri, kad ES interesai bus tinkamai atspindėti. Ir kad mes galėsime tinkamai apginti geografinės nuorodas. Be abejo, mums reikalingi mechanizmai tam, kad galėtumėm užtikrinti susitarimo įgyvendinimo stebėseną dar vieną įdomų dalyką paminėsiu. Žinau, kad e, tai traukta ir į jūsų darbo atvarkę, bet aš negalėsiu dalyvauti. E, svarstant kitą darbo atvarkės punktą, mane domina komisijos nuomonė apie tai, e, kokį poveikį gali turėti ES ir Kinijos pirmojo etapo susitarimas, kokį poveikį tiksliau, susitarimas tarp Kinijos ir JAV, kokį poveikį gali turėti ES ir Kinijos susitarimai. Mes atidžiai stebime, kas vyksta. Aišku, procesas bus dar tikrai ilgas, bet Europos parlamento išreikštas pritarimas geografinių nuorodų susitarimui uh, tikrai bus labai primtinas ir tarptautinės priekybos komitetui. Ačiū kolegai Winkler. Yra ir daugiau norinčių pasisakyti, pane Toliorė, prašom. Euh, Ačiū pirmininkė. Turiu Jums klausimą, ponia Klarkai. Žinoma, šis sustarimas apsaugo geografinės nuorodas kas yra Europos žemės ūkio paveldas. Tai yra Europos išradimas, kuris naudojamas visame pasaulyje, kuris leidžia apsaugoti vietos praktiką, apsaugo vietos darbo vietas, pritraukia turistų iš viso pasaulio ir mm, kuris gali apimti ir aplinkosauginę praktiką, bioįvairovę ir gyvūnų gerovę. Visą tai egzistuoja ir klausimas dėl sustarimo su Kinija. E, kartais e, Kinija pasirašė su JAV e, susitarimą tuo tarpu, kur nėra panašių nuostatų dėl tokios apsaugos. Ir mes dabar diskutuojame su JAV, ar jos domisi panašaus sustarimo pasirašymu ir kaip jūs įsivaizduojate labai sujetingą koegzistavimą ir e, dėl datų, kaip e, e, Sovietų sąjungos sustarimo su Kinija pas, egzistuojanti, kuris egzistuoja iki metų pabaigos ir taip pat JAF ir Kinijos sustarimą, kokią įtaką jie padarys. Ačiū, ponas Lebreton. Ačiū, ponė pirminkė. Aš noriu, noriu taip pat pritarti šiam sustarimui su Kinija, nes jis uh, yra ribotos apimties, jis neapima visko, pramonės ir žemės ūkio, nes labai dažnai tai būtų sudėtingiau. Čia, man atrodo, mums pavyko apibriežti konkretų sektorių. Šimtas geografinių nuorodų, kurios abi šalis pripažįsta, tai labai gerai europiečiai turėjo labai žinomų e, nuorodų, kaip šampanas ir taip toliau. E, bet e, Europoje yra geografinių nuorodų daug, daug daugiau, taigi šimtas yra labai nedaug. Taigi, jūs paskelbėte, kad bus papildomai po kelių metrų 175 75 geografinės nuorodos. Na, mes jau, kiek žinoma, jau kad pripažinti 10 geografinių nuorodų darybos užtruko 6 metus. Tai gerai, kad e, pasiektas sutarimas dėl 175 ir e, norėčiau užduoti platesnį klausimą. Žinote, kad 20 europiečiai kenčia dėl JAF apmokestinimo ir kitą savaitę intergrupėje bus svarstamas šiems klausimas. Taigi, ar Ar jums naudingas buvo šis sustarimas, bandant išsiaiškinti, ar kinai galėtų e, padidinti mūsų vyno eksportą į Kiniją, ne vien tik tai vyno sakoma geografinėmis nuorodomis. Kučmiuk. Toliau panas Kučmiuk. Labai ačiū už visus paaiškinimus, pristatytus e, direktoriaus. Noriu užduoti vieną klausimą. Jis susijęs su finansiniu voku. Pagal mano turimą informaciją, ag, ag, e, žemės ūkio eksportas į Kiniją sudaro apie 13 milijardų O geografinių nuorodų e, produktų e, e, eksportas sudaro apie 10 procentų, tai yra 1,3 milijardo eurų per metus. Kokios yra perspektyvos jūsų nuomonė šią prasme? Nes kalbame apie produktų apimtį sudarančią 1,3 milijardo, tai nėra labai gerai, labai daug, jeigu pažvelgsime į visą agro maisto sektorių. Kokios yra perspektyvos, kokios e, galimybės didinti tą eksportą į Kiniją? Kaip jūs vertinote, vertintumėte tai? Ir jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad e, po keturių metų bus pradėtas saugoti 175 e, geografinės nuorodės. Ar šis susitarimas numato greitai didinti eksportą iš ES į Kiniją būtent geografinėmis nuorodomis savo produktų. Sando. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur. Ačiū, ponia pirminkė, direktoriau. Aš taip pat e, džiaugiuosi kaip kolegos, kad sudarytas šis sustarimas. Tai bus reali proga mums, mūsų įmonėms ir mūsų gamintojams. Du klausimai visgi, kurie jau buvo paminėti kolegų pirmasis Ar galite daugiau pasakyti mums apie kitas geografinės nuorodas, kur, kurios bus atrinktos, kaip jos bus atrinktos per vidutinį laikotarpį. Ir antras klausimas. Iš tiesų, sustarimas, kurį dabar pasirašome su Kinija, bet lygiai grečiai yra sustarimas tarp JAV ir Kinijos. Ar šis sustarimas galėtų e, turėti įtakos tam, ką mes kūrėme būtent su Kinija? Ačiū. Dank, kolegė Buda. Ačiū, kolega Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalba apie prieky, pasikalbėjimai apie priekybos susitarimus visuomet sveikitinė, nes išgirstame naujų žinių. Bet ką Jūs galėtumėt pasakyti apie bitininkystės dalį šiame susitarime, nes, kaip žinia, yra labai daug klastoto medaus, ypač to, kuris atvežamas iš Kinijos, ar imamasi kokiu nors veiksmu. Nes plečiantis priekybai su Kinija klastoto medaus šaltinių gali tapti Kinija. Ir tikrai tai nėra tokio paties, tos pačios geros kokybės medus kaip europinis medus, nes Kinai pardavinėja maišytą medų. Ir reikėtų panagrinėti tą problemą, kuri mums šiuo atveju labai aktuali. Taigi, jeigu daugiau nėra klausimų, Tai tada suteiksiu žodį ponui Klarkui, kad jis atsakytų. Ačiū, gal pradėsiu nuo klausimo, kuris susijęs su kita svarstoma tema ir manau, kad mes tikrai to e, sulauksime. Tai yra neseniai sudarytas jav ir Kinijos susitarimas ir jo poveikis mūsų žemės ūkiui. Ir apskritai, koks poveikis geografinių nuorodų apsaugos požiūrių. Tai aš gal iš dalies atsakysiu ir į šį klausimą, nes ką tik išgirdau, kad Vagnerio e, muzika nėra tiek bloga, kaip kad atrodo išgirdus jo ją pirmą kartą. Lygiai taip pat pasakyčiau ir apie susitarimą, nes tikrai JAF ir Kinijos susitarimos juos siekiama iš dalies apriboti geografinių nuorodų apsaugą Kinijoje. Tai principinis dalykas. Daugeliu atveju kai jau egzistuoja prekės ženklas, kuris konkuruoja su Kinijoje pagaminta tokia paties pobūdžio prekia arba analogais. Todėl tai JAV ir Kinijos susitarimas numato tam tikrus apribojimus, juos galima įvairiai aiškinti. Pavyzdžiui, jeigu JAV vartojamas prekė ženklas, arba vartojamas tik generinis bendrasis pavadinimas, tai tada Kinija nepritarė tokio pavadinimo kaip geografinės nuorodos apsaugai Kinijos rinkoje ir taikomos e, PPO taisyklės. Nes pagal PPO taisyklės atmesti prašymą apsaugoti nuorodą galima tik tada, jeigu Kinijos rinkoje yra to paties e, prekė ženklo prekių arba e, bendrojo pavadinimo prekių. Taigi ši nuostata mums neturėtų kelti bereikalingo nerimo, nes aš manau, kad šiuo atveju ir JAV, ir Kinija laikysis tarptautinės teisės pakankamai griežtai. Be to, JAF ir Kinijos susitarime pasakyta, kad kai kurie geografinių nuorodų apsaugos apribojimai bus, kaip susitarime rašoma, priklausomai nuo pareiškimų analizuojami. Praėjusiais metais Kinija su mumis sudarė dvišalį susitarimą ir jiem, jo kontekste niekas, dėl ko susitarė JAV su Kinėje, mums nėra taikytina. Nes jeigu mes susitarėme su Kinėje dėl um, visiškos apsaugos, tai tada negali būti pritaikyta neišnagrinėtų arba nagrinėjamų prašymų taisyklė, kuri yra JAV Kinijos susitarime. Dar vienas dalykas Kinija nebejotinai laikysis PPO prisimtų susitarimų ir dar vienas dalykas laikysis dvišalių susitarimų kurie sudaryti su ES valstybėmis narėmis. Tai visiškai akivaizdai JAF ir Kinijos susitarimo pasiekmė. Dabar dėl kitų iškeltų klausimų. Pastebėjote, kad penkis ar šešis metus reikėjo dėrėti su Kinija, kad būtų galima apsaugoti dešimties produktų geografinės nuorodas ar pavadinimus. Visą tai vyko 2000-ųjų pradžioje. O dabar turiu pasakyti, susitarime yra labai aiški nuostata, kad per ketverius metus bus papildomai saugomi, saugomos 175 produktų geografinės nuorodos Kinėje. Todėl nevertėtų bereikalingai rūpintas kai kuriais dalykais. Dabar dėl to, kaip mes parinkome tos geografinės nuorodas, kurias reikia apsaugoti. Mes konsultavome su valstybėmis narėmis, kurios savo ruoštų konsultavusi su geografinių nuorodų apsaugos organizacijomis savo šalyse ir aiškinosi, kokios prekes komercinių požiūrių yra potencialiai reikalingos Kinijoje ar kokios, pre, kokių prekių imitacijos iš dalies jau egzistuoja. Taigi buvo kreipiamas dėmesys ne tik tai į komercinius dalykus, bet taip pat ir į galimus pažeidimus. Jūs žinote, kad yra, sakykime, tam tik 3000 e, prekių, kurių geografinės nuorodos saugomos, bet tos prekes niekada neišvežamos už jų pagaminimo vietos ribų. Na kągi, ar tikrai tai revoliucija? Taip, aš pripažįstu, kad mes šiuo susitarimu pasiekėme tam tikrą revoliuciją, nes uh, numatyta apsauga alyvų aliejaus, pieno produktų sritise ir imitacijos bus šalinamos iš rinkos. Todėl mūsų prekes, mūsų pavadinimų įgys išimtinės teisės Kinijos rinkoje. Nebejotinai, kad po šio susitarimo dar a, pasirodys visa seka kitų priemonų, reikės um, užsiimti aiškinimu ir švietimu. Yra specialus fondas šiuo atveju ir 80 procentų švietimo kampanijų bus finansuojama iš ES lėšų, 20 procentų pačių gamintojų. Dar klausėte, ar mes su Kinija svarstėme, kokį poveikį JAV 25 procentų mūsų vienams nustatomas tarifas turės santykiams su Kinija. Na, jeigu jūs pasižiūrėsite į prekybos apimtis, tai europiniai vynai ir toliau labai sėkmingai parduodami Kinijos rinkoje, apsaugant geografinės nuorodas ir e, Europos vinų rinka Kinijoje labai sparčiai auga. Na ir galiausiai dar buvo užduotas klausimas dėl bitininkystės. Kaip jūs žinote, kad geografinių nuorodų susitarimo kontekste nebuvo kalbama apie tai, kad Kinija klastoja arba pradavinėja sumaišytą medų. Mes žinome ir Kinija žino, kad mes žinome ir komisija ketina imtis priemonių, kad iš Kinijos įvežamas ES medus būtų tikras medus, o ne atskiestas, sakysime, cukraus sirupų ar kažkokiom kitom medžiagom. Labai ačiū už atsakymus. Mes, netruk, mes iš karto galime eiti prie 12 darbo tvarkės klausimą. Iš dalies jis jau buvo minėtas ir dabar. Uh, Ir dabar plačiau pakalbėsime apie JAF ir Kinijos susitarimą. Mes iš dalies jau anksčiau apie ją esame kalbėję. Daug kas dėl to susitarimo yra susirūpinę kyla e, klausimas dėl fitosanitarinių standartų, o taip pat ir geografinių nuorodų. Ir aš iš karto ponui Clark norėčiau dar kartą suteikti žodį, prašom. Well, oh, thank you, Chair. Well, as you... Ačiū. Ačiū, pirminkė. Kaip jūs sakėte, JAV-Kinijos sutarimas turi tris elementus, kurie gali turėti poveikio Europos žemės ūkiui, priklausomai nuo to, kaip ir kada ją įgyvendins Kinija dėl rinkos rink, patekimo į rinką, geografinių nuorodų. Na ir Pirmiausia, mums rūpi Kinijos ketinimai padvigubinti importą iš JAV žemės ūkio prekių. Maždaug 20 milijardų dolerių šiandien iki maždaug 40 milijardų e, kitais metais. Tai yra sojos pupelės, keuliena, kito mėsa, jautiena ir paukštiena, medilnė, grūdinės kultūros, etanolis ir e, jūrų gerybės. Tikimės, kad šis padėjęs importas daugiausia bus panaudotas sojos ir kiauliena, kai pakeis Brazilijos soja JAV produktais. Ir taip pat tas importas, kiaulienos importas bus uh, siek, naudojamas kompensuoti nuostolius Kinijos mėsos rinkoje. Na, čia, aišku, apie tai nekalbama, kaip bus paskirstyti tie milijardai įvairioms prekiams, bet to mes nežinome. Bet Kinijoje BVP auga per metus po 10 procentų ir kad galėtų apsarbuoti tą papildomą baltymų importą. Tai šiuo metu Kinijoje augimas yra 6 procentai ir gali šiek tiek nukristi ir dar dėl koronaviruso ir su tuo susijusių problemų. Taigi yra didelis klaustukas, ar Kinija iš tikrųjų gyvendins tokį didelį importo padidėjimą. Pats susitarimas pažymi, kad jeigu įvyktų nematytos aplinkybės, importuojama apimtis gali būti mažesnė. Na ir visgi yra pavojus, kad ES atsiduria nepalankioje padėtyje dėl prekybos nukreipimo, nebent toks e, atvirumas importui taip pat ir mums būtų pasiūlytas. Na, mes dar nežinome, koks bus viso to poveikis. Šiek tiek geriau žinosime apie tai po pusės metų, kai pamatysime, kokia yra įtaka praktiniai prekybai Iš tikrųjų, taigi dabar sunku pasakyti, koks bus išstumimo poveikis Europai. Bet žinau, kad čia yra ir sisteminių didelių problemų. E, šiek tiek paradoksalu, kad JAV reikalavo metų metus, kad Kinija gerbtų laisvos rinkos principus, e, kad būtų rinkos ekonomika, kaip visos kitos šalis ir kad vyriausybė nesikištų, valstybė nesikištų į ekonominę veiklą. Dabar JAV e, patenkinta tokio masyviu sustarimu, kada Kinija skatintų valstybės įmonės pirkti importuojamas prekes iš JAV ir kištis tokiu būdu į ekonomiką. Taigi iš tikrųjų JAV netgi sustiprina Kinijos valstybės e, vykdomą ekonominę politiką ir tokį JAV kaip ir leidimą suteikia. Tai ilgalaikis sisteminis nuogastavimas, kuris mums rūpi. Antras rytis, kur JAV ir Kinijos susitarimas e, turi mums įtakos, tai yra geografinės nuorodos, bet aš jau e, šis rytį paaiškinau ir čia mes pernelyg nenogastaujame. Trečias rytis susijusius su žemės ūkiu, tai, tai yra sveikatos ir saugumo leidimo išdavimai. Čia šis dalykas kelia mums nuorodą. Viena vertus, Kinija sutiko įsileisti e, jautieną auginam, užaugintą panaudojant hormonus į Kiniją. Tai būtų ilgalaikės Kinijos politikos pakeitimas e, diametralus, kaip ir mes, Kinija draudė tokią jautieną importuoti. Kinija bent jau ketina e, atlikti poveikį vertinant dėl rektoparmino naudojimo kaip augimo hormonai, hormono kiaulienai e, ir jautinai. Kinija taip pat sutiko peržiūrėti JAV GMO prašymus per 24 mėnesius, tai yra procedūrinis įsipareigojimas. Taip pat yra kitų įsipareigojimų, kuomet Kina, Kinija sutinka arba pagreitinti, arba automatiškiau išduoti leidimus įvairiems uh, JAV gamybos įrenginiams. Tai yra skerdyklos, uh, uh, taip pat kitiems renginiams ir panašiai išduoti leidimus eksportui jūros gyvybėms ir panašiai. Toliau pakalbės apie RSPS, fitosanitarinės priemonės. E, čia yra dalykus susijusius su e, paukščių gripu. Tai gali padėti Europos eksportui, nes tuomet Europos prašymai eksportuoti gali būti apdoroti greičiau pieno, mėsos sektoriuose. Taigi tokie įsipareigojimai patvirtinti greičiau JAF eksportą gali padėti ir Europą. Jeigu jis bus taiko, ta, būtų taikomas ir mums, tai turėtų būti daroma pagal PPO taisyklės. Na, o mažiau pozityvu būtų tai, kad pasikeičia politika dėl jautienos su hormonais ir e, rektoparmino naudojimo politikos pakeitimas. Jeigu šios nuostatos būtų įgyvendintos, mūsų eksportas į Kiniją patektų į nepalankę padėtį, nes tų hormonų naudojimas, augimo skatinimo priemonių e, naudojimas sumažina gamybos kaštus e, Amerikos gamintojams. Bet vėlgi grįžtant prie mano išsakytos anksčiau minties, viskas aišku priklauso, kaip Kinija įgyvendins praktiškai įvairius įsipareigojimus ir nuostatas. Čia yra tam tikra manervaro laisvė dar. Man atrodo, kad dabar nuogastavom dėl koronaviruso. Tas Kinijos vartotojų nervingumas ir nepasitikėjimas klausimai susijusi su maisto sauga. Tai dėl to Vyriausybė gali dar pagalvoti, galvodama, kaip įgyvendinti šį JAF ir Kinijos susitarimą. Kai JAF žemės ūkio sekretorius lankėsi čia prieš porą savaičių, jis pasakė viešai, kad daug kas priklausys nuo to, kaip Kinija gyvendins tuos įsipareigojimus. Jis pripažįsta, kad yra tam tikra manevro laisvė palikta. Taigi pabaigai mes nuvestavome dėl šio sustarimo, jeigu mūsų eksportui ir ypač mūsų jautinos ir kiaulienos bei paukštienos e, eksportus patektų į nepalankę padėtį. Ir, kaip sakiau, čia yra sisteminė dimensija, kuri mums nepatinka, nes atrodo, kad yra pate, patvirtinama ta valdoma priekyba, kuri, man atrodo, buvo panaikinta 90-ame e, dešimtmetyje. Taigi daug kas priklausys nuo to, kaip Kinija gyvendins tas nuostatas, o mes labai didžiai stebėsime, kaip tai bus daroma ir manau, kad po kelių mėnesių galėsiu, galbūt pavasaros atostogų galėsiu e, Jums pasakyti, kaip mes vertiname šio sustarimo poveikį. Šiandien dar ankstyva apie tai kalbėti. Ja, <clears throat> vielen Dank. Labai ačiū, ponai Clark. Ne vien tik tais e, teigiamai viskas nuskambėjo, taigi tikrai turėsime atidžiai stebėti, kaip bus įgyventinamas tas susitarimas. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už pateiktą informaciją. Man patiko Jūsų jūsų palyginimas su Wagneriu, kaip ten bebūtų, žemės ūkis, maisto tiekimas ir maisto sauga nėra muzika. Ir nors jūsų žodžiai buvo skirti mus nuraminti, man sunku nusiraminti, aš manau, kad turime iš esmės galvoti kitaip ir žemės ūkio ir maisto klausimus traktuoti šiek tiek kitaip, jeigu muzika yra kultūra. Ir jeigu yra kultūrinių išimčių, reikia numatyti ir žemės ūkio iš, išimtis. Čia ne tik dėl folkloro apie tai kalbu, bet viskas priklauso taip pat ir nuo mūsų gebėjimų pamaitinti žmonės. Ir E, šie susitarimai turi e, mums leisti būti humaniškia, humanišk, humaniškesniems. Ir e, jeigu Kinija gerbs PPO taisyklės, tai mes to taip pat laiksime. Aš turėjau tokį komentarą, o ne klausimą, bet uh, reikėtų pagalvoti apie šį sustarimą šiek tiek kitaip, nes jis susijęs su žemės ūkiu ir maisto produktais. Prašom, ponė Sander. Ačiū, ponė Klarkai. Norėčiau, norėjau paklausti klausimą, bet manau, kad jūs pats atsakėte į daug klausimų dėl to nuogastavimų ir taip toliau. Visgi norėčiau priminti apie mūsų nerimą, nes iš tikrųjų, kad Kinijos įsipareigojimai pirkti produktų iš JAF už 40 milijardų e, yra pavojus, kad mūsų importas bus e, pakeistas JAF produktais. Jūs pats minėjote keulienos sektorių Europoje, kuris kažkiek netgi išnaudojo ir Afrikos maro situaciją Kinijoje. Na ir manau, kad turime būti labai budrus ir tikiuosi, kad e, kartu mes visi tai darysime mm, Europos lygmeniu. Dank und abschließend der Kollege Buda. Ačiū ir galiausiai kolega Buda. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas direktoriau. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip atvirai su mumis kalbėjote apie tai, kad esate susirūpinę dėl e, JAV ir Kinijos susitarimo. Gali atsitikti taip, kad ES ūkininkai nukentės. Aš manau, kad mums reikia nusibriežti tam tikras raudonasias linijas. Dėl to, e, ką reiškia e, JAV ir Kinijos santykiai. Augimo hormonų ir kitų kenksmingų medžiagų e, žmogus veikatai naudojimas neturėtų būti leidžiamas, tokių produktų nereikia, nereikėtų naudoti, bet tokie produktai netiesiogiai arba apgaulės būdu gali patekti ir į ES, taigi turėtumėm būti labai atsargus. Tikrai nenorėtumėm, kad tokia mėsa patektų ES rinką. Taigi e, reikia būti labai atidiems ir stebėti, atidiems ir stebėti padėtį. Ačiū, mėly kolegos. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Pane Toleriai. E, trumpa pastaba dėl to, kad Kinija yra labai didelė šalis, labai sena šalis, kuri yra patyrusi labai stiprią ekonominę revoliuciją ir e, labai smarkiai augantį auga jos vartojimas ir galime savo priminti du skandalus susijusius su pienu, e, kuomet e, tai turėjo Kinijos gyventojams keletą metų poveikį. Ar negalėtume pradėti apie standartų konvergenciją tarp Kinijos ir JAV, nes e, hormonai yra, nėra super triukas, bet e, Kinijos standartai nėra pripažįstami JAV taip pat. Turime įvairių diskusijų, kai kurie, kai kurie standartai nėra labai geri. Ar mes neturime bandyti pakelti visos planetos standartų aukštyn šiek tiek? Tokie būtų pamastymai. Ponas David. Jistě důležité brát v úvahu naše potřeby a zájmy. Ačiū. Esu tikras, jog būtina pagalvoti ir apie mūsų poreikius bei mūsų interesus. Taip pat e, pagalvokime ir apie tai, ko ateityje reikės Kinijai, kokie bus jos poreikiai geopolitinėme kontekste tai mums galėtų nurodyti ir kokiu mes turime alternatyvų ateityje. Čia turiuomenį priekybą žemės ūkio produktais. Dėkoju. E, kolega Andriui, prašom. Merci, prezident. Ačiū, pirmininkė. Aš nenorėjau kalbėti, bet ne, nesispyriau pagundau. E, aš nesu naujas parlamentaras, ponia Klarkai, mes esame pažįstami nuo 12 metų ir Šis ritualas kartojasi nuolat ir taip toliau. Atsiprašau už triukšmą fone, bet kai jūs ateinasite pas mus, kitą kartą kalbėsime apie daugia šališkumą, tai aš nesu tikras, kad sėkmingi dvišaliai susitarimai pakeičia daugiašališkumą. Iš tikrųjų, mums reikia dirbti su standartais. Man nedžiugina jūsų žodžiai, kad mes turime siekti aukštesnių standartų ir visus kitus patraukti aukštyn. Ir e, džiugu, kad Europos e, rinka gerina standartus ir kitur. Aš nešu, galbūt skeptiškai nusiteikęs, galbūt tai neteisingas žodis, bet man kai ką sunku suprasti susitikimuose Strasbūre, kur kalbame apie tai, ką padarė prezidentas Trumpas, matome, kokia mūsų sistema yra trapi. Jūs visada sakote, ką nors pozityvaus, aišku, kad viskas gerai, bet sektorioje yra žmonių, kurie bankrutuoja tiesiog. Ir kai yra problemų ar skandalų susijusių, pavyzdžiui, su pienu, tai, tai reiškia, kad pieno gamintojai visoje Europoje mm, buvo tokių, kurie turėjo užsidaryti. Aišku, mes turime gerinti standartus Europoje, bet turime pabrėžti ir daugia šališkumo svarbą, ne tik dvišališkumo, nes tai nebūtų gerai ES žemės ūkio ateičiai. Piti. Labai ačiū, ponas Clark, gal galite atsakyti. Well, thank you to... Ačiū visiems parlamento nariams, pasisakusiems. Aš nesistengiu jūs nuraminti ar netinkamai išgazdinti taip pat. Pamatysime artimiausioje ateityje, kaip įgyvendinamas šis sustarimas ir kokį poveikį jis turi prekybos srautams ir Europos eksporto išstumimui. Mūsų jautienos ir paukštienos eksportas į Kiniją tik prasideda dėl to, kad Kinija turi didelės, didelę paklausą baltymams. Mes esame įstikinę, kad tas augimas tęsis. Ateityje galbūt jis gali sulėtėti, nes JAV turės pranašumą jautienos ir paukštienos e, eksportą. Dėl keulienos panašiaigi Kinijos rinka labai smarkiai padidėjo, tai yra paklausa padidėjo mūsų naudai, JAV dalį šios rinkos atims, bet tai yra auganti rinka ir ji gali būti pakankamai didelė mums visiems. Bent tokia yra pradinė Brazilijos analizė, kad rinka bus pakankamai didelė visiems artimiausioje ateityje. Pone Desel, galiu pasakyti, aš sutinku su to, ką jis sakė. Mes jau perdavėme Kinijai signalą, kad jie turi laikytis savo PPO įsipareigojimo, taip pat tarptautinių standartų ir jeigu jie tai darys, tai bus daug mažesnis neigiamas poveikis dėl JAV-Kinijos sustarimo, nes Kinija turės ES taikyti tokį patį traktavimą leidimų prasme ir turime valstybių narių visą eilę, kurios laukia e, leidimų iš Kinijos importuoti e, kūdikių maistą, paukštieną, jautieną ir keulieną. Taip pat buvo paminėta kultūrinė dimensija. Na ir pirmiausia, ateityje mums reikės dar daugiau rodyti Kinijai ir kitoms rinkoms, kad mūsų produktai yra kokybiškesni e, ir gamyba yra tvaresnė. Turime, galime papasakoti gerą istoriją, bet turime visą tai kartoti, e, rodyti nuorat mūsų partneriams kitose šalise, kad taikote, taikome aukščiausio lygio standartus nuo ūkio iki stalo ir turime sėkmingai transliuoti tą žinią, kad jį pasiektų vartotojus Kinėje ir kitur, kad jie rinktųsi Europos tiekėjus. Ir nuolat tą, tą signalą, tą žinią turime siūsti. Ponas Būda perspėjimus, kad dėl, dėl sukčiavimo ar e, hormonais auginamos jautienos draudimo apėjimo. Na, šis susitarimas tarp JAF ir Kinijos jokių būdų nesusilpnina mūsų stebėsenas pasienyje ir mūsų taikomų taisyklių importuojamiems ar vietos produktams. Taigi aš dėl to nenogastaučiau. Labiau man rūpi tai, kad jeigu Kinija pradėtų įsileisti hormonais užaugintą jautieną visų pirma, tai mūsų pasaulinė politika be hormonų būtų tam tikrų mastų sumenkinta. Bet, kaip sakiau, dar žiūrėsime, kaip ši sustarimo nuostata bus taikoma praktikoje. Pane Teleriai klausė ar yra tam tikra konvergencija tarp JAF ir Kinijos standartų. Ir taip ir ne. Taip, ta prasme, kad kai kurio specifinių produktų atžvilgių Kinija priima JAV standartus arba leidimų išdavimo sprendimus, pavyzdžiui, kūdikių maistui ir gamybos priemonių patvirtinimui JAV. Ir atrodo, jie taip pat pritarė jautienos standartui, kai naudojami hormonai. Bet kitais aspektais Kinija ne, ne, ne, ne, nepriima JAV standartų, jie laikosi tarptautinių standartų, kurie yra <clears throat> įsišaknyje ir Europos reguliavime. Neįmanoma generalizuoti bendro atsakymo pateikti jūsų klausimą. Reikia žiūrėti į atskiras susitarimo nuostatas. Manau, pirmininkė, galbūt netinkamai atsakiau į klausimus, bet jūsų komentarus taip pat pasižymėjau. Labai ačiū ponui Clark, ačiū už šią diskusiją, ačiū už jūsų atvirumą, ačiū už tai, kad taip atvirai pasidalinote savo susirūpinimu mūsų komitete. Mes tikrai atidžiai stebėsime, kaip vyksta susitarimo tarp Kinijos ir JAV e, įgyvendinimas. Labai Jums ačiū ir tikriausiai netrukus vėl galėsime Jūs pasveikinti atvykusiu mūsų komiteto posėdį. Ja, dann kommen wir zu. Kągi, o dabar galime eiti prie 13 darbo tvarkės klausimo. Kalbėsime apie mūsų komiteto nuomonę e, jūri komitetui. Kalbame apie šimtas aštuoniasdešimt du du tūkstančiai vienuolika reglamento keitimą. Tai yra reglamentas, pagal kurį uh, valstybės narės vykdo komisijos naudojimos įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendruosius principus. Tema sudėtinga, mūsų pranešėjas yra ponas Ropė, jis netrukus mums pristatys savo pranešimą, prašom. 3-4 minutės maždaug. Filė Dankė. E, labai ačiū. Dabar. Kolegos, iš tikrųjų parengiau pirmininko paminėto dokumento komitologijos proceso, tai komisijos padalinių, kurie rengia įgyvendinimo ir deleguotusius aktus e, taisyklių ir principų rinkinys, kada su valstybių narių ekspertų komisijom yra derinamos pozicijos ir prieimimi dokumentai. Tai e, nėra didelės apimties, e, mano nuomonės, projektas bet jis manyčiau kad tai yra pakankamai svarbus ir iš tikrųjų mes kaip ir buvo minėta turim pateikti savo nuomonę teisės reikalų komitetui ir nuo to e, na kokia bus mūsų pozicija to, e, taip matyti ir svarstydamas teisės komitetas pateiks paskui parlamentui. Tai e, iš tikrųjų keletą yra dalykų, kurie e, jaudina komisijos pateiktas pasiūlymus ir vienas iš principų tai yra atsargumo principas. Tai mm, komisija nesiūlo, o mes, e, aš noriu pasiūlyti, kad kai teisės aktas priminėjimas susijęs su sveikatos apsaugos ar žmonių, gyvūnų, augalų saugumu ar aplinka, turėtų būti taikomas atsargumo principas ir tais atvejais, jeigu nėra sutarimo, tai leidimas yra neišduodamas. Tai toks principas, kad na, sprendimas būtų neigiamas. Antras dalykas, e, e, komisija nori ir siūlo e, neskaičiuoti susilaikiusius balsus. Ir atskirais atvejais būna tų valstybių, kurios balsuoja už ar prieš, labai nedaug, keletas valstybių ir praktiškai nedidelis kiekis valstybių tada priima sprendimus. Mano nuomonė, tai nebūtų geras dalykas ir tokiu atveju Na, atskirais atvejais valstybės narės, nenorėdamas išreikšti savo pozicijos, jos susilaiko ir liktai e, tam procese ir dalyvauna, ir nedalyvauna, ir atsakomybės neprisijima. Tai vis dėlto aš siūlau, kad e, E, daugiau viešinti tuos žmonės, kurie dalyvauna, tų ministerijų, atstovus, ministrus ir taip toliau. Ir turėtų būti viešinami jų argumentai, kodėl jie susilaikė, kodėl jie nepriėmė. Ir tokio principo, kad neskaičiuoti susilaikiusių balsus, aš manau, yra netikslinga. Ir perduoti teisę priminėti e, mažumai valstybių visiems kitiems sprendimus. Na taipogi komisija siūlo ir na atskirais atvejais kada nesusitariama organizuoti antrą kitą posėdį e, kviečiant ministrus ir taip toliau manau kad e, toks komisijos siūlymas e, nėra tinkamas ir tai bus E, pasaką be galo, bus vėl ieškoma, e, reiškia, e, susitikimo, vėl kalbamas ir vėl atidedama ir atidedama. Tai siūlau tokiu atveju, jeigu nepavyksta daugumos surinkti nuomonės ar teigiamos ar neigiamos, tai tokiu atveju komisija turėtų siūlyti parlamentui, parlamentas turėtų teisę keisti pagrindinį aktą ir įgyvendinimo įgaliojimus komisijai. Na, jeigu jau iš tikrųjų aktas labai svarbus ir komisija patenka į aklavietę. Na, tai pagrindiniai principai, e, kuriuos, manau, e, kuriuos siūlau, kad mes galėtumėm e, pritarti ir įgyvendinti. Ir žinoma, su malonumu lauksiu jūsų nuomonių, minčių, pasvarstymų ir žinoma e, e, siūlau, kad iki vasario 21.13 valandos jūs galėtumėt pateikti savo pasiūlymus dėl šios mano pateiktos nuomonės projekto. Ačiū. Labai ačiū kolegai Ropai. Dabar pasisakys šešėliniai pranešėjai mes automatiškai numatėme šešėlinius pranešėjus, jie iš karto pasisako, tai yra automatinis e, dalykas, jiems nereikia atskirai prašyti žodžio. Kolega Būda, prašom. Ačiū. Pirmininkė, aš be abejo visiškai pritariu tam, ką pasakė pranešėjas. Uh, Taip pat džiaugiuosi tuo, jog valstybės narės turi išsakyti savo aišku požiūrį apie svarstamą klausimą. Dėl kontrolės e, mechanizmų ir patikslinti tuos įgyvendinimo įgaliojimus, aš manau, kad politinė prasme tai yra jautrus klausimas, tai turės poveikio ir ES piliečiams. Yra tokių atvejų, kai įgyvendinimo įgaliojimai tiesiog nepasiteisina. Kartais tiesiog komisiją reikia e, informuoti, jog ji viršė savo kompetencijas. Uh, numatytas, nu, numatytas pagrindiniuose teisės aktuose. Kontrolės e, procedūros visų pirma susijusios su kitomis taisyklėmis, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, žuvininkystės srityje, sveikatos apsaugos srityje ir augalų apsaugos srityje. Tai yra tokios taisyklės, kurios įgyvendinamos, kai yra vėluojama ir kai norima užkirsti kelią e, nesklandumams rinkoje. Arba taryba, arba Europos parlamentas, komisija gali informuoti apie tai, jog jie norėtų, jog būtų taikomos tokios kontrolės mechanizmų taisyklės. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė pranešėjas, jį remiu. Uh, Taip pat norėčiau, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgta ir į valstybės narės. Ačiū, kolega Andriu. Prezident. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Europė už pranešimo kokybę. Aš pritariu pirmiausia jo nuomonėje dėl atsargumo principo taikymo. Šią temą mes daug diskutavome per praėjusią kadenciją ir tai labai svarbu. Kaip ir jūs, aš nesu įstikinimas, kad komisijos pakeitimas dėl kvalifikuotos daugumos taikymo pataisytų esamą situaciją. Aš abejoju dėl to, kad būtų atsisakoma išduoti leidimus, jeigu nėra e, daugumos. Yra baziniai tekstai ir apskritai jie numatė tokį leidimą išdavimą. Reikia aiškių atsakymo na, prašymų teikėjai, taip arba ne. Aš pasakau už skaidrumo stiprinimą, bet nežinau, kaip, kaip būtų papildoma nuostatą susijusius valstybėmis narėmis. Skirtingai nuo to, kas išdėstė nuomonės projekte, aš pasisakyčiau už apeliacinio komiteto ministrų ligmens panaudojimą. Ačiū. Kolegė Hoitima. Ačiū kolega Hoitama. Labai ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui. Man labai svarbu uh, įvertinti visą procedūrą. Man atrodo, tai šiuo metu labai problematiška. Šiuo metu nėra kvalifikuotos balsų daugumos už, nėra kvalifikuotos balsų daugumos prieš. Komisija yra įpareigota pati priimti sprendimą ir pasinaudoti EFSA patarimu. Na, o Europos parlamenta, parlamentas prieštarauja, kad tai nėra tinkamas sprendimas tai tarsi gadina EFSA, ECA ir kitų agentūrų e, reputaciją. Man atrodo, tai labai e, pavojinga. Jeigu nėra e, mokslininkų duomenų, kas yra saugu ir nesaugu, tai prasideda politiniai žaidimai, o tam mes turime bet kokią atveju užkirsti kelią. Taip reikia vadovautis atsargumo principu, bet iš kitos pusės tai neprasminga. Pažvelkime, ką sako EFSA. Valstybės narės taip pat turėtų aiškiai užsakyti savo poziciją. Tiek iš mano pusės mes tikrai turime pakeisti tą principą ir turime būti labai atsargus, kad e, nes, e, netyčia neapkaltintumėm agentūrų. Ačiū, kolegė Giler. Dėkoju, pirmininkė. šis nuomonės projektas buvo vienbalsiai atmestas dėl įvairių priežasčių. E, Junkeris buvo pateikęs savo pasiūlymą dėl fitosanitarinių aspektų. Dabar e, situacija yra politizuota, sprendimų prieimimas politizuotas, nesiremiama e, moksliniais domenimis. Ponui Andriukaičiui tai nepatiko, tai nepatiko ir valstybėms narėms, tai nepatinka ir Europos parlamentui. Aš tokį pasiūlymą atmeščiau. Taip yra užtikrinamas skaidrumas. E, pritariu ponui Ropė dėl, Ropiai dėl komisijos pasiūlymo atmetimo. Pritariu tam, kad reikia pakeitimų dėl e, e, kvalifikuotos balsų daugumos arba teigiamos balsų daugumos, tą siūlė ponas Ropė bet ar tam yra teisinis pagrindas? Aš tikiuosi, kad komisija nuspręs nebešvaistyti savo laiko dėl tokio pasiūlymo. E, sprendimai turėtų būti priimami remiantis moksliniais domenimis. Labai ačiū. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. E, ponas Flanagan, prašom. Ačiū, pirmininkė. Man visą laiką atrodė jokinga ta mintis, kad valstybės narės gali susilaikyti ar kažkur tai slapstytis. Iš tikrųjų, padėti būtina pakeisti. Kodėl reikėtų atsisakyti aštuntos konstitucijos dalies? Gal ji ir netokia bloga, bet iš esmės man atrodo e, prasminga tai, kad valstybės narės turėtų pasakyti mums, e, ką jos mano, kodėl jos to turėtų gėdytis. Ačiū. Jeigu daugiau niekas pasisakyti nenori, tuomet norėčiau suteikti žodį komisijai. Pane Kristensen, prašom. Ačiū. Labą dieną visiems. Mano e, kolego šiuo metu dalyvauja diskusijos jūri komitete. Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas prieš trejus metus. Per šiuos pastarosius trejus metus nebuvo pasiekta pažangos. Taryba dėlse patvirtinti tokį pasiūlymą. Mes džiaugiamės tuo, kad dabar Europos parlamentas imasi iniciatyvos. Uh, Na ir jūsų nuomonė tikrai labai praturtins jūrių komiteto darbą. Kai tik turėsime konkretų Europos parlamento pasiūlymą, tikiuosi, kad galėsime vėl pradėti diskusijas taryboje. Na, iš esmės padėtis išliko stabili nuo pat to laiko, kai buvo pateiktas pasiūlymas. Mes iš esmės pritarėme e, tam, kad kažką reikia daryti, bet e, mąstume truputį kitaip negu kad pranešėjas. Mums irgi labai skaidrus skaidrumo e, aspektas dėl tų sprendimų, dėl kurių e, reikia teigiamo balsavimo. Mes manome, kad praktikoje tai sunkiai gyventinama, tai sukeltų ir teisinių problemų. Komitologijos procedūros uh, Principas yra toks, kad valstybės narės turi balsuoti kad, tam, kad galėtų sustabdyti mus. O dabar padėtis yra blokuojama komiteto lygmenio. Kyla uh, rizika, kad bus imtasi teisinių veiksmų prieš mus nes e, baziniuose pagrindinėse aktuose yra numatytos mūsų prievalės, ką mes turime padaryti. Taigi galbūt dėl to mūsų nuomonės išsiskiria. Baigdama, dėkoju už nuveiktą darbą. Ačiū. Dėkoju komisijai, dabar suteiksiu žodį e, ponui Europiai tam, kad jis apibendrintų. Ačiū, ačiū, ačiū už e, kolegom šešėliniam pranešėjim, kolegom už išsakytas nuomonės ir už labai konkrečius pasiūlymus. Žinoma, e, lauksiu jūsų konkrečių parašymų ir registravimo ir, ir pateikimo raštu. Na ir tada rinksimės ir bendrai ieškosim bendro sutarimo. Aš tikiuosi, kad mes surasim sutarimą ir laiku pateiksim tą pasiūlymą. Nu ir laukiu iki šio penktadienio, kaip minėjau, 21 dienos 13 valandos jūsų pasiūlymų. Ačiū. Vielen herzlichen Dank. Die Deadline ist Labai ačiū. Taigi, žinote, iki kada galite teikti pakeitimus, jeigu to norite. Dabar jau priartėme prie 14 darbo tvarkės klausimo, viešojo klausimo. Mūsų svečiai ateis tik pusę penkių, 16.30, taigi dabar skelbiu pertraukėlę. 16.30 Lygiai 16.30, lygiai pusė penkių tęsime darbą. Klausimas truks dvi valandas. Iki pasimatymo. Thank you.

Okay, so dear colleagues. Kągi, mėly kolegos, prašau užimti vietą. So. Mėly kolegos, mielos kolegės, Teskime mūsų posėdį, dabar prasidės klausimas. ES parama inovacijoms žemės ūkija. Įvyks du diskusijų etapai. Visų pirma, kalbėsime apie BŽUP, ypač apie europinius inovacijų projektus žemės ūkio srityje. Čia mes pasikvietėme tris pranešėjus, tris svečius. Na, o antrajame diskusijų etape kalbėsime apie programą Horizontas Europą, mokslinio tyrimo programą nuo 21 iki 27 metų. Na ir mus ypač domina žemės ūkiui skirti projektai tai aš iš karto siūlyčiau ir pradėti darbą. Kiekvienas mūsų svečias galės pasisakyti 10 minučių. Galės per 10 minučių pateikti savo prezentaciją, tuomet 5 minutės bus skirtos komisijai ir 25 minutės truks klausimų ir atsakymų raundas. Tokia bus darbo tvarka tiek per pirmą, tiek per antrą diskusijų dalį. Tai iš karto ir pradėkime. Pirmoji mūsų viešinė tai yra pane Eli Ciforų. Tikiuosi, kad teisingai ištariau viešinios pavardę, sako pirmininkas, ji yra generalinė direktorė Gaja Epiheirein. Kopa e, Kožeka tai yra Europos ūkininkų asociacijos narė e, iš Graikijos. Dešimt minučių jums prašom. Thank you, President. Ex Ačiū, plokė pirmininkė, jūs puikiai ištarėte mano vardą ir pavardę. Ir noriu padėkoti visiems Žemės ūkio komiteto nariams, kad pakvietėte mane pasidalyti informaciją, kaip inovacijos skatinamos Graikijoje, kas yra labai svarbu, turint galvoje, kokie iššūkiai laukia ES žemės ūkio sektoriaus netolimoje ateityje. Aš kalbėsiu apie skaitmeninę inovaciją, nes būtent šioje srityje per pastaruosius keletą metų mes labai daug dirbome. Aišku, mes ne vieninteliai tą darėme, bet visi sutiks, kad skaitmeninės technologijos, skaitmeninimas yra vienas iš svarbiausių Europos žemės ūkį skatinančių veiksnių ateityje. Ir e, jam bus skirtas deramas dėmesys busimoje BŽUP politikos rytyje. Todėl pirmiausiai papasakosiu, <clears throat> kokių rezultatų davė išmanių sistemų dėgymas žemės ūkio srityje Graikijoje, o po to pakalbėsiu apie tai, ko išmokome ir pateiksiu keletą gal pasiūlymų dėl politikos formavimo ateityje. Pirmiausiai, <clears throat> noriu pristatyti Jums savo organizaciją. Tai yra inovacijomis susijimunti organizacija, labai plati koalicija, kuri vienyje 71 ūkininkų asociaciją ir kooperatyvus, bei daugiau negu 50 tūkstančių ūkininkų. Ir ši organizacija bendradarbiauja su bankų sektoriumi, kad būtų galima užtikrinti tvaresnę Graikijos žemės ūkio ateitį. Darbdami mes priėmėme sprendimą investuoti į žinias ir inovacijas, daugiausia inovacijas technologijų srityje, vadovaujantis mūsų strateginių informacinių technologijų partnerių patirtimi ir pasiūlymais. Kaip veikia visa mūsų sistema? Pirmiausia, surenkame duomenis iš keturių skirtingų šaltinių. Pirmiausia, vietoje, paskiau uh, artimumo iš artimesnių centrų, kurie tikrina temperatūrą, oro kokybę, renka palidovinius duomenis, tada a, naudojamės Kopernikus sistemos duomenėmis, nes tokiu būdu galima gauti patikimesnius duomenis apie mūsų planetos būklę. Na ir aišku, yra dar ir kitų duomenų, kuriuos gauname uh, iš mokslininkų. Jie nebejotinai yra ir žinių šaltinis, sugeba pateikti pastabų, palyginamąją analizę atlikti ir tai labai svarbu parametrų požiūrių, nes parametras kaip po toks nebus informatyvus, jeigu nežinosime, kaip jo naudotis. Na ir galiausiai dar vienas duomenų šaltinis tai yra jau pats ūkininkas. Labai svarbu, kad ūkininkai teiktų duomenis ne tik iš anksto pasakytų, ką galvoja, bet taip pat ir pasidalytų a, technologijų įdėgymo patirties rezultatais, kad būtų galima jau per kitą darbo laikotarpį pasinaudoti jų patarimais ir rekomendacijos. Visą tą informaciją mes analizuojame atsižvelgdami į mūsų geografinių vietovių ypatybės ir juose auginamas kultūras. O kalbant apie agronomijos žinias, tai jos yra derinamos su ūkininku patirtimi. Mes bendraujame su ūkininkais specialios prietaikos, kompiuterinės prietaikos pagalba. Taigi, ką mes darome su, tevis, su tuo visu? didžiuliu informacijos kiekiu. Taip, mes turim, aš pabandysiu panalizuoti ir jums papasakoti, kiek informacija yra skirtinga ir kaip, kiek jinai yra naudinga. Taigi, ką mes su tą informacija darome? Aš jau sakiau, mes pirmiausia teikiame tokius šiuolaikiškus patarimus, patarimus apie, pavyzdžiui, drėkinimą, grūdinių kultūrų apsaugą ir um, derlingumą. Nes pavyzdžiui, drekinimo atveju labai svarbu, kiek ilgai reikia laistyti ir kur būtina laistyti daugiau. Ir aišku, teikiame patarimus, kokius e, grūdinių kultūrų apsaugos metodus naudoti. Vargu, ar jūs išvelgsite, kas parašyta šitoje lentelėje bet jūs gausite visi mano pristatymo skaidrės. Taigi, šioje lentelėje yra surašyti visi rezultatai, kurių pasiekėme stebėdami, kaip auga devinių rūšių grūdinės, grūdinius kultūros. Iki 40 procentų, pavyzdžiui, pavyko sutaupyti vandens auginant medvilnę, nes žinote, auginant medvilnę labai svarbu mažinti vandens kiekį 65 pro, iki 80 procentų padidėjo našumas auginant medvilną. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, kiek sumažėjo žaliavų panaudojimas, bet išaugo produktivumas, tai bendram santyki finansinė reali nauda sudarė 309, 306 procentus. Tačiau nereikia pamiršti, kad skaičiai anaip tol yra ne viskas. Taip yra <clears throat> išmanusis ūkininkavimas. Ką jis reiškia? Jis reiškia, kad bandoma sumažinti ne tik tai gamybos sąnaudas, pagerinti kokybę, bet mes taip pat siekiame, patobulinti produktą įvairiapusiškai, na pavyzdžiui, sumažinti kažkokių likučių kiekius, užtikrinti, kad mažiau būtų tą produktą gaminant keliama žala aplinkai. Ir tuo pačiu mes galvojame, kad tai prisidėsime prie tvaraus Europinio žemės ūkio sektoriaus modelio. Kokie yra pagrindiniai bruožai mūsų pasirinktos metodologijos, kurie mano vertinimu patys ko gero svarbiausi. Na, pirmiausia, reikia išmanųjį ūkininką, uh, ūkininkavimą supaprastinti, kad ir vidutinio ūkio ūkiai, ir smulkus ūkiai galėtų uh, sėkmingiau ūkininkauti. Kaip tą padaryti? Mes parengėme verslo modelį, kuris vadinasi taip - išmanus ūkininkavimas kaip paslauga. Tai reiškia, kad egzistuoja centrinė institucija, tai šiuo atveju mes, kurie padeda ūkininkui išspręsti daugelį dalykų. O tos dalykus jisai gauna pasirašęs uh, užsiprenumeravęs mūsų a, siūlomas priemonės, tai kainuoja tikrai ne tiek jau daug. Kitas aspektas, tai jis susijęs su orientacija į rekomendacijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nereikia galvoti, jog vien uh, technologijos kaip tokios išspręs visas problemas. Kad jeigu paleisime daugiau e, skraidančių aparatų, tai nuo to ūkininkavimas taps geresniu. Ne. Svarbiausias dalykas tai yra rekomendacijos ir mokymas, kaip vietoj veikla sąveikauja su visa ekosistema kuri egzistuoja aplinkui. Ir šiuo atveju būtent rekomendacijos, patarimai atlieka svarbiausią vaidmenį, nes jų pagalba galima susijęti visus elementus. Ir be to, tokios žinios naudingos ūkininkui viso ūkininkavimo proceso metu. E, čia jūs matote žemėlapį, kuris e, rodo, kad mes veikiame ir kitose um, ES šalyse. Dabar dėl finansavimo mes sugebėjome pasinaudoti programos Horizontas 2020 lėšomis, taip pat sanglaudos politikos privalumais. O kalbant apie bendrąją žemės ūkio politiką, tai tiesą pasakius, mes apgailestaujame, kad jos reforma trunka tiek ilgai, nes mūsų tiem domina kaimo plėtros uh, naujoji metodika, kurią mes galėtume pritaikyti Ir ypač tai aktualu, sakysime, veiksmų programų atveju. Dabar ko mes išmokome? Mes dar turime labai daug ką padaryti ir ne visose sritise gavome rezultatų, bet kai kurios dalykus jau galime aiškiai suformuluoti. Pirmiausia, tai yra uh, ūkininkų bendruomenė labai uh, mažai turi žinių ir įsisavinimas tų žinių yra mažas ūkininkai fragmentuoti ir yra trys pagrindinės problemos kurias reikia šalinti. Ūkininkams reikalingos tam tikros garantijos, ypač pirmaisiais metais, kurie gali būti uh, pavadinti uh, perinamieji metai. Kitas dalykas - pasitikėjimas. Pasitikėjimas yra ko gero viena svarbiausių sąlygų, norint užtikrinti uh, kad išmanus ūkininkavimas um, taps įprastiniu ūkininkavimo medu. Kitaip sakant, reikia pakeisti patį suvokimą, mentalitetą. Reikia pereiti nuo tradicinių konsultacijų ir patarimų teikėjų prie inovacijomis pagristų rekomendacijų. O patiems patarėjams, konsultantams reikia renkti mokymus, kad jie geriau įsivaizduotų, kaip viskas yra susiję tarpusavėje. Dabar pažvelkime apskritai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Taip, yra aiškus tikslai, kurie suformuluoti atsižvelgiant į žaliojo kurso dokumentą, ir BŽUP politiką po 20 metų. Kalbant apie tuos tris ūkininkavimo tvarumo aspektus, tai e, vienas, viena iš ryčių skaitmeninimas reiškia, kad reikia nustatyti labai aiškius prioritetus ir skaitmeninimą vykdyti nuosekliai. Ir skaitmenimas negali būti savaiminis tikslas. E, skaitmenimo darbą reikia derinti su uh, kitais ūkininkavimo proceso modeliais. Dar vienas dalykas, kad reikalinga, jog formuoti pragmatišką politiką, kuri, kuriai užtikrinamas finansavimas. Nebus įmanoma pasiekti nei tvarios aplinkos, nei tvarumo tikslų apskritai, jeigu mes neužtikrinsime labai pragmatiškos politikos metodų. Na ir dar noriu pasakyti, aišku, aš per ilgai kalbu, bet visgi programa Horizontas 2020 ūkininkai nebejotinai E, turi tapti pagrindiniu inovacijų dėgymo taikiniu. Ir e, gal reikia galvoti, kaip geriau finansuoti, kaip sumažinti biurokratinio darbo naštą, o kalbant apie e, konsultavimo sistemą Akis 202, skaitmeninę ūkininkų konsultavimo sistemą, tai reikia žiūrėti, kaip ji bus formuojama. Būtina užtikrinti pakankamą jos finansavimą, numatyti sektorinius e, tikslus, atsižvelgti į sektorių poreikius. Reikalinga taip pat ekologinė ūkininkavimo sistema. Mes apie tai galvojame ir Kopa Kodžiakos organizacijoje. Bet kaip aš jau sakiau, pirmiausia, reikia užtikrinti sklandų pereinamojo laikotarpio būvį ir e, darbą tuo metu. Taip pat būtina nepamiršti, sakysime, tokių dalykų kaip pasitikėjimo, teritorinio aspekto ir dar vienas dalykas - tiksliniai veiksmai, švietimas, komunikavimas ir mokymai. Visą tai labai aktualu. Labai ačiū. mums e, truputį trūksta laiko, tai aš iš karto nedelsdama suteiksiu žodį kitam mūsų svečiui, Nik Lemkin. Jis yra atsakingas už ekologinę e, e, žemdirbystę, mokslinius tyrimus šioje srityje. Jis atvyko pas mus iš Vokietijos. Žodis jums. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti angliškai, tai mano gimtoji kalba, Šios prezentacijos metu pabandysiu paaiškinti, kas yra inovacijos. Bent kai kuriuose šalise inovacijos yra vertinamos gana siūrame kontekste. E BPO apibrėžia inovacijas kaip e, naujo arba gerokai pagerinto produkto, prekės ar paslaugos įgyvendinimą. Tai galėtų būti ir rinkodaros metodas ar naujas verslo praktikos organizacinis metodas. Tai apima daug įvairių aspektų. Mes jau girdėjome apie skaitmeninimą. Taigi tai apima ir technologinės inovacijas. Galima išrasti kažkokį naują produktą ir viskas. Bet e, toks produktas turi būti uh, turi įsitvirtinti plačiai, turi būti primtas ir kitų, taigi tai reiškia ir tam tikrą procesą, ne vien tik tais daiktą. Mes e, turime galvoti apie mokslinius tyrimus, bet taip pat ir apie sąveiką su vartotoju. Galima pažvelgti iš e, keleto požiūrio taškų, kas yra e, inovacijos. Žemės ūkio politikoje taip buvo likščiau pakankamai sėkmingai ir daroma. Kalbant apie Žemės ūkio tyrimų institutus, tai dažnai manoma, kad jie dažniausiai orientuojasi į technologijas ir kad e, jie bando parduoti kažkokias tai technologijas e, ūkininkams nekreipiama dėmesio į socialinės inovacijas, daugiausia tiesiog orientuojamas į pačias, į patį išradimą. Bet svarbu, kad bet kokio tipo žinios būtų e, taikomos, norint pasiekti trokštamus socialinius aplinkos apsaugos ir ekonomikos rezultatus yra užtikrinama sąveika tarp įvairių susijusių pusių, kai kalbame apie inovacijų sistemą. Tam, kad žemės ūkis egzistuotų, kad būtų auginami augalai ir gyvūnai, e, ūkininkams taip pat reikia e, e, inovacijų. Ne pramonė, ne mokslininkai atras tokias inovacijas, bet patys ūkininkai. Taigi čia vaidum, didžiulis vaidmuo tenka patiems ūkininkams ir tą vaidmenį būtina pripažinti ir ūkininkams padėti. Taip pat noriu pakalbėti ir apie ekologinės inovacijas. Jos turėtų žengti koja kojant kartu su technologinėmis inovacijomis. Pagalvokime, kaip ekosistemas galėtumėm patobulinti tam, kad e, gautumėm norimus rezultatus. Čia yra keletas alternatyvų. Galima siekti didesnio veiksmingumo, e, pakeisti vienas technologijas kitomis ar pakeisti jų dizainą. Kartais reikia ieškoti pakaitalų, e, kitokių technologijų, kurios palankiau veikia aplinką, Na ir iš tikrųjų dar nepakankamai buvo kalbėta apie pačių sistemų perkūrimą tam, kad problemų būtų galima išvengti arba jas išspręsti naudojant žinias. Štai šioje skaidrėje matote ėdančią cikoriją ėdančią avį. Avis dažnai susiduria su vairiais parazitais. Ir e, kyla klausimas, kaip augalai gali padėti avims, e, kaip gali e, augalai sušvelninti parazitų daromą poveikį. Cikorija įdomi dar dėl kitokios priežasties. tie laukai, kur auga cikorijos, gali tapti ekologiškomis ganyklomis, tai irgi labai svarbu iš ekologinės pusės. Kalbant apie ekologinę žemdirbystę, tai e, ji irgi skatina inovacijas, nes e, ūkininkai sako, uh, Aš tiesiog negaliu susitaikyti su pasiekmėmis, jeigu nenaudosiu kažkokių tai azoto trašų. Problema yra ir ją reikia spręsti. Ir tuomet ūkininkas ieško būdų problemai spręsti. Tai visiškai atitinka agroekologijos mintis, ji šiame kontekste taip pat svarbi. Yra įvairiai apibrėžiama, kas yra agroekologija, žvelgiant iš akademinės pusės, tai yra ekolo, e, e, e, žemės ūkio sistema ekologija, bet taip pat galima galvoti ir apie tam tikrus judėjimus žemės ūkio srityje. Agroekologijos tikslas yra ir išsaugoti žemės ūkį. Aš prieš keletą metų Junktinėje karalystėje uh, E, į šį klausimą e, labiau gilinausi. Kyla klausimas, kaip mes galėtumėm padėti tokias mintis įgyvendinti pagal dabartinę BŽP. Aš manau, kad žalioji architektūra e, ekosistemos E, turi tikrai daug potencialo, e, norint įgyvendinti agroekologinį požiūrį. Čia svarbu nepamiršti ir inovacijų, e, kurios aktualios kaip visuomeninis interesas. Taigi, BŽUP turėtų padėti ir įgyvendinti žaliosios architektūros mintis. Praėjusią savaitę pasirodė e, brošiūra, tam tikras vadovas. E, ja galite įsigyti ir internetu ir aš dar keletą kopijų turiu su savimi. Dabar moksliniai tyrimai. Čia labai svarbu paminėti ES e, pagrindų programas, tam, kad būtų galima vykdyti tyrimus Viena iš tų programų yra TP Organics. E, jie irgi siekiama įgyvendinti ekologinės idėjas, ekologinės inovacijas, e, kuriant ir inovacijų partnerystės, taip pat yra ir nacionalinių programų, štai Prancūzijoje e, nacionalinių tyrimų asociacija kofinansuoja um, tyrimų programą ji buvo pradėta įgyvendinti pernai. Iš tikrųjų, požiūris dramatiškai keičiasi. E, įgyvendinant tą programą, bandoma įsivaizduoti, kad jau nebėra pesticidų. Kas būtų daroma, jeigu pesticidų nebebūtų? Tai programai e, Prancūzijoje skirta 30 milijonų eurų ir iš tikrųjų gavome, jau buvo gauta nemažai įdomių, įdomių paraiškų. Vokietijoje taip pat yra įgyvendinama e, nacionalinė programa dėl ekologinės žemdirbystės. Vėlgi ieškoma ekologinių sprendimų, e, spręsti tas problemas, su kuriamis susiduria ūkininkai. Na ir šiame kontekste aš taip pat noriu pastebėti, kad e, ir turėtų vykti bendradarbiavimas tarp įvairių šalių. Čia dar paminėsiu ir ES mokslinio tyrimų programas. E, taip pat ir klasteris dėl e, įvairių kultūrų auginimo, diversifikacijos. Yra tokių šalių, dėja mano gimtoji šalis, Jungtinė karalystė yra viena iš tų, kur yra skiriama labai nedidelis finansavimas ekologiniam, ekologiniams programams. Labai svarbu, kad tos e, programos būtų tęsiamas ir toliau. Ir dar norėčiau pasakyti, kad į tokias programas reikėtų įtraukti įvairias susijusias pusės. Dabar dėl AP Agri. E, iniciatyva tikrai buvo naudinga. E, vienose šalise pasteisino labiau, kitur ne taip tie, kas ieško ekologinių alternatyvų, taip pat ir ūkininkų grupės e, labai džiaugiasi šią iniciatyvą. Dalyv... E, iniciatyvą įgyvendina dalyvavo apie 900 grupių. Taip pat Daug buvo kalbama ir apie e, įvairias ekologiniam žem, e, ūkininkavimui skirtas iniciatyvas. Yra, tokios programos yra galimybės, yra galimybė bendradarbiauti ūkininkams ir tyrėjams. Tikrai norėčiau, kad programos būtų taikomos ir ateityje. Na, o baigdamas Norėčiau pabrėžti, kad man inovacijos yra procesas, ne produktas. Mes turime remti visą procesą. E, ekologinės inovacijos yra būtinos, jos e, papildo, nepakeičia technologijų inovacijų. Aš tikrai labai džiugiuosi galėdamas naudotis ir nešiojimų kompiuteriu, ir išmaniuoju telefonu. Tai tikrai svarbu, bet be abejo mes turime uh, užtikrinti, kad tokios inovacijos būtų finansuojamas ir ateityje iš ES programų. Visuomenė taip pat turėtų būti suinteresuota remti žalį architektūrą. Aš džiaugiuosi, kad tai jau buvo suprasta. Dėkoju. Ačiū šias prezentacijas. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Prašom komisiją. Yeah, thanks a lot. So... Labai ačiū, malonu apsilankyti pas Jūs ir išklausyti ekspertų. Mums akivaizdu, kad žinios ir naujovės yra svarbios padedant ūkininkams ir kaimo bendrovėms susidariojant su šiandienos ir rydienos iššūkiai. O tai e, bendrui apima ir žaliasis kursas. Ir kad ūkininkams būtų sverto efektas, taip pat miškininkams ir bendruomenėms Moksliniai tyrimai ir naujovės bus labai svarbu, ypač ateityje. Ir man atrodo, parodyti pavyzdžiai tai rodo. Manau, kad inovatyvus sprendimai reikalingi, kad šiandienos iššūkius paverstume galimybėmis ūkininkams ir miškininkams. Svarbiausia tema, kuri paminėta buvo ir Niko, yra tai, kad jeigu, jeigu norime greitesnio ir ilgialaikio poveikio, geriausia, kai tie sprendimai skūrėme kartu su žmonėmis. Taigi kalbėti ne apie ūkininkus ar miškininkus, bet kalbėtis su jais, kad žinotume geriau, kur reikia naujovių ateityje ir kaip kurti horizonto programas ir kaip geriau tai daryti, kad žinotume, jog tai, ką darome, daro poveikį vietoje. Viena svarbiausia problema yra tai, kad yra daug žinių sukaupta. Turėjome devynias pagrindų programas kiek tai padėjo vietose, kiek buvo aktyviai naudojama tų žinių. Ūkininkų bendruomenė turi prisimti tas naujas technologijas, verslo modelius ir bendradarbiavimo modelius. Ir praeitie esame patyrę, kad veiksmingiausias būdas yra ūkininką patalpinti naujovių proceso centre, įtraukiant juos į bendradavimą, taikant sprendimus vietoje. Todėl mes ir sukūrėme AIP Agri, tai naujas požiūris, suformuotas prieš dešimt metų maždaug, buvo gana sunku pradėti, nes tai yra gana netipiška tam, ką mes darome pagal kaimo plėtros priemonės. Tai iš tikrųjų mokslininkų ir ūkininkų suvedimas. Mokslininkai domis paprastai daugiausia leidiniais, moksliniais tyrimais, o ūkininkai nenori išeiti iš laukų. Na ir tai, kad dabar Tai tą priemonę padėjome kaip savanorišką. 14 metais įtraukėme visas valstybės narės išskyrus Luksemburgą ir parengėme buvo apie šimtą kaimo plėtros programų. Taigi metodas veikia. Mokslininkai, ūkininkai, verslininkai, konsultantai, viešos institucijos, švietimo darbuotojai, NVO visi kartu dirbo veiklos grupėse, o rezultatas yra tiesiogiai taikomas kaip technologija ar naujoviška praktika nu, vietoje. Tai yra dalykai, kurie iš karto panaudojami. Privalu ūkininką patrapinti visų grupių centrą ir daugume valstybių narių ūkininkų ar miškininkų dalyvavimas yra būtinas ir privalomas. Skaičius, kuris buvo paminėtas, 1500 veiklos grupių turime siekimės pasiekti 3000 grupių skaičių iki laikotarpio pabaigos. Taigi svarbu, kad e, ši patirtis būtų panaudojama ir gera žinia tai taip pat yra tai, kad pasiekėme rezultatų, kurie viršėja rezultato lūkesčius. Ir, bet iš tikrųjų tai padeda ūkininkui ar miškininkui sukurti tinklus įvair, su kitais ūkininkais, su kuriais galima išbandyti e, projekto rezultatus. Taigi kiekvienas projektas pasiekia 100-150 vartotojų bendruomenės ir jie gali panaudoti projektų rezultatus. Tai gerai poveikio ir tvarumo prasme. ES prasme IP tinklas yra priemonė visą tai pateikti vienoje vietoje. Pavyzdžiui, kai dirbame su Xelelo Italijoje, ką darėme ten, tai galbūt gali būti sprendimas vietomis ir Vokietijai, ir Korsikai. Tai galima jau panaudoti. Ir paskutinis dalykas, kos mūsų laukia ateityje po 20 metų ir pe veiklos grupės išliks svarbios e, siekiant horizontalių tikslų, BŽP modernizavimui, skatinant naujoves, technologijos ir skaitmenimizavimą. Be finansavimo naujoviškiams projektams turime padaryti daugiau, turime struktūrizuoti keitimas žiniomis, skatinti inovacijų procesus, kad galėtume kurti kartu. Labai džiaugiuosi, kad aš girdėjau žodžius e, Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos akis. Būtent tai siekiame sukurti būsimoje BŽP bus konsultacinė sistema, konsultantus mokyti reikia taip pat, reikia skleisti žinias ir reikia užtikrinti, kad daugiau horizontos ir horizonto Europa rezultato būtų pritaikytini konkrečioje vietoje. Taigi svarbu pasakyti, kad taikant tokį požiūrį, kurį mes taikome ir toliau plėtojame, skursime visapusišką žinių bazę kuri padės sudaroti su praktiniais iššūkiais e, žemės ūkio ir miškininkystėje ateityje. Ačiū. Aliai. Labai ačiū visiems trims pasisakiusiesiems. Dabar pradėsime pirmą klausimų ir atsakymą etapą. Galite kalbėti po pusantros minutės. E, kolegė Motlo, ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad e, visi mūsų svečiai sakė, jog iš tikrųjų reikia kalbėtis su ūkininkais ir kartu su jais ieškoti sprendimų, o ne jiems sprendimų. Pone Eliciforų pasidalino savo praktinę patirtimį, sakė, kad viskas įmanoma, e, ypač kalbėjo apie tikslėje žemdirbystę, bet e, kaip čia bus su finansavimu? ko jums reikėtų tam, kad galėtumėte ir ateityje eiti šiuo keliu ir kad jūsų metodas išplistų. Kitas klausimas yra skirtas ponui Lampkin. Jūs daug kalbėjote apie agroekologiją, bet nieko konkretaus neišgirdau iš to jūsų pasisakymo. Gal galite pateikti konkretų pavyzdį, kuris tikrai mūsų ūkininkams būtų naudingas. Ir dar klausimas komisijai. Vokietijoje šiuo metu mes daug kalbame apie vadinamąją geltonąją biotehnologiją. Ar komisija jau apie tai, ką nors girdėjo? Tos technologijos pagrindas yra naudoti vabzdžius kovoje su kitais vabzdžiais. Ačiū, toliau pane Tomasičiu. Labai ačiū. Pone pirmininkė, mano klausimas adresuotas komisijai. Bendroji žemės ūkio politika turėtų e, ženkliai prisidėti prie to, kad ūkininkai atsidurs dėmesio centre trumpos tiekimo grandinės, vietos plėtros grupės ir tvarus ūkininkavimas, tokie tvarus ūkininkavimo modeliai Todėl turiu labai konkretų klausimą. Ar yra kokiu nors konkrečių programų, kurios e, skatintų trumpo, tiek, trumpų tiekimo grandinių atsiraidimą ir mokytų, kaip jas kurti bei valdyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti abiem pranešėjim ir turiu keletą klausimų. Pirmiausia, ponė Įsiforų. Aš gerai suprantu, apie ką Jūs pasakojate. Tai labai patrauklų ir reikalinga ūkininkams, kur sėti vienokius ar kitokius javus, kaip juos laistyti ir taip toliau. Tačiau kaip su informacijos skleidimu, pavyzdžiui, Rumunijoje yra labai stambus ūkininkai, kurie nežino, kaip pasinaudoti tomis technologijomis, nes negauna prieigos prie jų. Tai yra kažkoks fenomenalus variantas. Atliekami moksliniai tyrimai, bet jie riboti. Tačiau kaip tas technologijas galima paskleisti plačiau, kaip galima užtikrinti kiekvieno norinčio ūkininko prieigą prie jų. Nes tikrai E, tyrimai yra finansuojami ir jie turi duoti pridėtinės vertės. Mes galime atlikti puikių studijų, tačiau jeigu nepaplis jų rezultatai, tai nieko bus vertas darbas. Kaip galima užtikrinti būtent tų rezultatų sklaidą ir įgyvendinimą, pana Zarė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti mūsų pranešėjams jų uh, labai buvo įdomus pranešimai. Porą klausimų. Pirma, poniai Ciforų skirtas. Man tikrai paliko didžiulį įspūdį jūsų pasakojimas apie tai, ką darote ir ko pasiekėte. Kaip suprantu, jūs didžiausią dėmesį skiriate gamintojams. Uh, bet ar galima būtų daugiau dėmesio skirti ir politikos formuotojams bei kompetitingom atsakingom institucijom? Kaip jūs dirbate su šiais dviem veikėjais Graikijoje? Antrą klausimą noriu adresuoti ponui Lampkinui. Ką jūs galvojate apie taip vadinamą notel technologiją, kuri padeda pagerinti uh, dirbožėmo kokybę. Ji nelabai paplitusi Europoje. Bet ką Jūs galvojate apie ją kontekste žaliojo kurso? Ačiū. Ponas Hoisling, ačiū. Labai įdomi diskusija vyksta. Jūs um, pažvelgėte į inovacijas iš kitos pusės, sakėte, kad tai yra procesas, ne produktas. Noriu prisiminti, kad e, neseniai e, e, didžiuliame Vokietijos laikraštyje buvo kalbama ir apie tokių technologijų kaip dronų naudojimas sukininkaujant ir kitas technologijas. Jūs sakėte, kad e, inovacijos tai visų pirma, e, e, yra visų pirma susijusios su žinių perdavimu. Taip pat būtina ne tik perduoti žinias, bet kurti ir tinklus. Vokietijos vyriausybė įgyvendina programą uh, kurią jūs minėjote, jei e, Vokietija skiria 30 milijonų eurų, tai netiek ir daug, kaip lyginant, pavyzdžiui, 5 milijardus eurų tiesioginėms, tiesioginėms išmokoms, bet į tokias programas tikrai verta investuoti. Pone Ciforu, jūs kalbėjote, kad e, naudojant jūsų priemonės apie 60 procentų pesticidų e, naudojimą sumažėjo. Uh, pavyko sumažinti pesticidų naudojimą 60 procentų. Kaip Jūs manote, dėl kokių priežasčių ir koks nuopelnas čia tenka technikai? Ačiū toliau, kolega Andriu. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Ačiū taip pat ir mūsų dviems e, ekspertams už jų pasisakymus. Klausimas iš esmės dėl žinių ir e, naujovių Man atrodo, toks turėtų būti iš ankstinis klausimas. Reikia užduoti klausimą, kam? Nes dažnai mes kalbame apie žinias ir inovacijas, nežinodami, kam to reikia. Reikia kalbėti taip pat apie, apie procesus, čia yra daugybė iššūkių. Šiandien turime iššūkį su žaliuoju e, kursu, mes suvokiame, koks tai yra iššūkis e, tapti neutraliais CO2 prasme iki 52 metų. Tai yra svarbus klausimas. Jeigu kalbėsime apie e, jūsų kalbėtus dalykus, ar tai yra svarbu našumui, dirba važiami ar kam. Man atrodo, kad daug veiksnių čia yra svarbus, e, panaudojant žinias ir inovacijas. Negalime turbūt izoliuoti apie kiekvieną iššūkį galvoti. Pirmiausia, turbūt reikėtų kelsi tuos klausimus. O poniai Ciforų, norite pasakyti, kas yra duomenų savininkas e, jūsų papasakotame scenarijoje? Ačiū, kolega Rosen. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de panel. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir e, noriu padėkoti pranešėjams. Jų pasisakymai buvo labai aiškus. Aš esu įsitikinęs, kad e, mes turime investuoti į išmanęją žemdirbystę. Ir uh, nauda, kurią duoda išmanų sukininkavimas, yra didžiulė, dėl to niekas nebejoja, nes yra geriau naudojamos ir trašos, ir sugebame pakelti našumą, mažinti sąnaudą. Tačiau kaip užtikrinti, kad naudą gautų tiesiogiai patys ūkininkai? Kaip paaiškinti jiems visą inovacijų naudą? Dažnai girdžiu, kaip ūkininkai sako, jog norėtų pasinaudoti inovacijomis, bet juos supančioja įvairios griežtos taisyklės ir taip toliau. Pavyzdžiui, galima būtų trešti gyvulių, e, gyvūnų mėšlų, bet to neleidžia dabartinės taisyklės. Taigi mes turėtumėm suteikti ūkininkams daugiau laisvės nukrypti nuo šiuo metu galiojančių taisyklių. Tikrai nereikia uh, eksperimentuoti. Reikia, kad ūkininkai patys panaudotų naujus įvairius uh, būdus ir technologijas. Ačiū, pana Toliurai, toliau. Ačiū pirmininkai, visiems ačiū už jūsų pasisakymus. Turiu tris mažus klausimus. Pirmasis - naujovės Tai nėra tas pats, kai iš ryto, kai yra uždaryta gatvė, pasirinkti kitą gatvę. Turime problemų, kai sensta ūkininkų bendruomenė ir galbūt technologijos naujovės galėtų mums padėti e, spręsti ir žaliojo kurso klausimus. Bet e, žinome, kad e, žemdirbių bendruomenė Europoje yra tokioje situacijoje ekonominėje ir amžiaus prasme, ar jie galės pasinaudoti tomis technologijomis dar. Ir panašiai. Šiandien e, žemės ūkis man susijęs ir su paklausa kokybiškam maistui ir taip pat e, aplinkos kiekybei ar žemės ūkio būdus gali plėtoti patys ūkininkai vietos lygmenių Ir čia galima padaryti vietoje, kai kalbam apie dirvos, vandens panaudojimą. Ir jeigu kalbame apie tvarų žemės ūkį, ar yra toks tvaraus žemės ūkio apibrėžimas? Ačiū. Labai ačiū, priartėjome prie e, e, šio diskusijų etapo pabaigos. Panašu, kad niekas daugiau klausimų neturi tai dabar kiekvienam svečiui suteikčiau po e, tris minutės tam, kad e, jie atsakytų klausimus. Pradėkime nuo ponios ciforų. Try... Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai, bet atsakyti visus klausimus. Pirmiausia, ponė Motla, finansavimas. Nebejotinai, tai pagrindinis dalykas. Ir pradėsiu nuo akivaizdžių dalykų. tai būtų bendroji žemės ūkio politika. Mes nusivylę naujausio BŽP politikos finansavimo pasiūlymų, nes sunku įsivaizduoti, kaip mes toliau dirbsime antrojo ramščio srityje, kai šitaip ženkliai mažinamas finansavimas, infrastruktūros plėtra. Mūsų modelis remiasi pagrindinės centrinės infrastruktūros egzistavimo. Į centrinę infrastruktūrą reikia investuoti. Mes taip įsivaizduojame, kad tokį finansavimą būtų įmanoma gauti pagal žaliojo kurso planus. Ponas Būda. Kaip pasinaudoti technologijom, kaip prie jų prieiti. Na, kalbant apie tai, kaip priartinti inovacijas prie ūkininkų, tai aš aišku neturiu labai didelės patirties bendravimo su ūkininkais, bet ką jie sakė ir į ką mes turim atkreipti dėmesį, toliau formuodami politiką, Erasmus Plus programą, tai būtinybė keistis informaciją su ūkininkais ir atvežti juos į vietą, kad jie savo akimis pamatytų, kokie įmanomi problemų sprendimai. Pone Lieva, santykiai, darbas su politikos formuotojais. Taip, tai yra būtina. Mes turime savo atstovybę ir Bruselėje, FAM Europe, mes daug e, bendradarbiaujame ir su jumis, kad galėtume tiesiog nukreipti e, darbo tvarkės formavimą tą linkmę, kuri užtikrintų tvarų ūkininkavimą. Pone Hosla, e, pesticidų klausimas. Jūs žinote, Daug kartų buvo prašoma pasakyti, kaip mums pavyko sumažinti pesticidų vartojimą. Na, žinote, aš jums sakiau, mes naudojamės keturių šaltinių duomenimis. Ir tada du, surenkus duomenius analizuojame atsižvelgdami į a, ūkininkavimo metodą. Ir išvedame skaičių, kiek iš tiesų reikia pesticidų, ūkininkaujant vienokiu ar kitokiu metodu. Ponas Andrė, dėl duomenų aš neminėjau apie tai, bet tas klausimas labai aktualus ir aš manau, kad po poros dienų sulauksime komisijos komunikato dėl a, duomenų strategijos. O dėl ūkininkų, tai mes naudojamės tam tikrų elgesio kodeksų kuriame sudėliota, kaip reikia naudotis duomenimis. Jis parengtas Kopa Kodžaka ir kitų europinių organizacijų. Bet turėčiau vieną pasiūlymą. Reikia pagalvoti, kaip ūkininkai galėtų viską suvokti plačiau, ne tik tai per prizmę duomenų valdytojo. Ir kaip tie duomenys gali būti, ir kiek tie duomenys, ir kaip tie duomenys gali būti naudingi patiems ūkininkams kaip paslaugų teikėjams. Ačiū. Pone Lamkinai. Na, aš pabandžiau sugrupuoti man skirtus klausimus. Pirmiausia, bendrojo papučio klausimai, o paskui jau pavyzdžiai. Aš manau, pirmiausia, reikia tikrai paklausti, o kokiagi iš tiesų naudą turėtų duoti inovacijos žemės ūkio sektorija? Ar Inovacijos reikalingos tam, kad būtų galima ūkininkauti ar tam, kad būtų galima surasti naujų problemų sprendimų, teikti paslaugas ir teikti tas paslaugas bei produktus, kurių reikia visuomenė. O gal inovacijos reikalingos tam, kad ūkininkai turtėtų. Aš manau, kad klausimas labai svarbus. Turime pagalvoti Kas nutinka, kai mes gilindami ūkininkų žinias suteikiame jiems galimybę patiems surasti sprendimų? Abejoju dėl skaitmeninių sprendimų, nes daugelis dalykų dar tik yra plėtojami ir mes net negalime dar pasiūlyti ūkininkui daug ko. O tai aktualu, kai e, norime, kad ūkininkas pats surastų problemų sprendimus. Na, ar reikia peržengti galiojančių taisyklių ribas? Na, jeigu tai bus daroma, tai nieko gero neižeis, bet turi būti numatyta galimybė veikti lankščiau, nes pavyzdžiui, ekologinio ūkininkavimo reglamentas tikrai reikia jį peržiūrėti, kad e, būtų surasti jau esamų problemų sprendimai dabar ūkininkų sukurti modeliai. Labai daug agroekologinių modelių ir ekologinis, ir nuolatinio ūkininkavimo, um, tausojančio aplinką ūkininkavimo ir kiti modeliai faktiškai gimė uh, dėka pačių ūkininkų ir visą tai savaime iškalbingai pasako, ko reikia. Atsiprašau, sako kalbantysis, bet regis kažką praleidau. Yra keletas tokių labai svarbių perspektyvinių dalykų, kurių nereikia pamiršti. Dabar pavyzdžiai. Aš dabar negaliu taip staigiai sugalvoti pavyzdžių, kai kurių pateikiau, bet e, kiekvienas e, sintetinio nitrato kilogramas reiškia ir prilyksta dešimčiai CO2 kilogramų, kurie sukelia, kaip žinia, šiltnamio efektą. Taigi e, tai labai daug. Jeigu mes, pavyzdžiui, vadovausimės veiksmingumo principu ir pabandysime sumažinti 10 ar 20 procentų, tai, tai neduos norimo rezultato. Bet jeigu pasirinksime radikalesnį dalyką, pereisime prie sintetinių medžiagų, sintetinių tratų, tai aš manau, kad būtų įmanoma labai ženkliai sumažinti taršą ir tai būtų naudinga ir pačiam ūkiui, ir aplinkai. Yra, aš manau, no-till technology, ta žemės neįdirbimo technologija. Aišku, tada reikia nepamiršti, kad naudojamas pesticidas Roundup, prieš siejant į tokią žemę bet ką. Bet dabartiniu metu labai domimasi, kokios galimos alternatyvos žemės įdirbimui, kaip mes jį suprantame dabar. Akivaizdu, kad reikia didinti žemės įdirbimo įvairovės metodus ir tai gal padės įspręsti dalį problemų. Ačiū. Galiausiai žodis komisijai. Ačiū. Na, man atrodo tikrai labai gerai, jog vyksta toksai viešasis klausimas, kuriame mes e, sutarėme, kad didžiausias vaidmo, stambiausias vaidmo turėtų tekti ūkininkams. Aš daugiau kaip dešimt metų dirbu šioje srityje ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad iš tikrųjų dabar ūkininkai vis aktyvesni. Jie imasi įvairių eksperimentinių sprendimų. Na ir mes, ypač galvodami apie Horizon Europe programą, Daug galvojame ir apie investicijas į vietinės laboratorijas, tam, kad būtų rasti tinkami sprendimai kažkokiam tai produktui, kai bandoma išsiaiškinti, kodėl iš vienos mašinos gauti duomenys netinka kitai, e, kokius pesticidus, kokias trašas geriau naudoti. Tai yra daroma kasdieną. Antra vertus, turime būti atsargus. Mes daug kalbame apie skaitmeninį atotrukį, bet yra ir inovacijų atotrukis. Ne visi susipažinę su inovacijomis yra daug ūkininkų, kuriems reikia pagalbos, kuriems reikia nešališkų konsultacijų apie tai, kokiu inovacijų egzistuoja. Jiems reikia mokymų, informacijos. Ir iš tikrųjų aš džiaugiuosi, jog jūs manote, kad tam reikia skirti ir pakankamai finansavimo. Tai esminis dalykas. Dabar dėl trumpos maisto produktų grandinės per dvi minutės labai sunku viską konkrečiai papasakoti, bet apie 15 procentų visų e, e, veiklos grupių, kurios dirba šioje srityje, pateikia labai konkrečių rezultatų. kalbama apie naujų rinkų atradimą, kur ūkininkas turėtų investuoti, kuris galėtų teikti savo produkciją, taip pat vyksta ir įvairūs socialiniai, ekonominiai tyrimai. Taigi, matome ir konkrečių rezultatų. Ir šioje srityje grupės jau dirba ir bus dirbama ateityje ir keletą žodžių apie biotehnologijas ir vabžių naudojimo. Yra įgyvendinami du stambus horizontas 2020 projektai šioje srityje, bet e, ne vien tik tai yra. E, čia paminėčiau ir investicijas į biocidus, į augalus, su kuriais atliekami tyrimai, daug tyrimų vyksta. Na, o antras etapas bus tyrimų rezultatų paskelbimas tam, kad ūkininkai galėtų tais rezultatais pasinaudoti. Vienas dalykas yra tyrimai, jų rezultatai, bet antras dalykas yra techniniai sprendimai, kurių reikia vietos lygmenių. Ir aš tikrai tikiuosi, kad pavyks įveikti tą prieštarą tarp BŽUP ir mokslinio tyrimų politikos bent jau e, e, europinių lygmenių. Labai ačiū mūsų svečiams, ačiū e, poniai Ciforų, poniai Lemkin ir poniai Rosanov. Dabar eikime prie antrosios diskusijų dalies. Pirmininkaujantį Kroatiją, o tiksliau E, tarybos pirmininkas Žan Mišel kalba apie 8 milijardus Horizon Europe. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Dabar noriu pristatyti poną Hendrik Čip. Jis yra SES Vanderhave direktorius iš Belgijos. Jam suteiksiu žodį 10 minučių, prašom. Mr. Lins, uh, dear Committee on Agriculture and Rural. Ačiū ponia Linsai, gerbėjai komiteto nariai. Aš esu mokslinių tyrimų ir produktų kūrimo direktorius, ne direktorius visos bendrovės. Ačiū pat už kvietimą ir už galimybę pasisakyti čia, pateikti mūsų požiūrį į visus iš, iššūkius, kai susiduria vidutinio dydžio veisimo bendrovė, mokslinių tyrimų žemės ūkija perspektyvos prasme. Trumpai apie bendrovę, kurioje dirbu. Mes, tai, tai yra vidutinio dydžio bendrovė, 600 darbuotojų, mūsų centras Belgijoje ir dirbame daugiau negu 50 šalių aktyviai. Cukrinių runkelių sieklų rinka yra susijusi su moksliniais tyrimais ir labai konkurencinga. Kodėl? netgi nedėlis patobulinimas e, e, pradeda naudoti labai greitai. Ir visas verslas yra susijęs labai su intensyviais moksliniais tyrimais, taigi reikia investuoti daugiau kaip 30 procentų mūsų darbuotojų, kurie dirba moksliniuose tyrimuose, daugiau kaip 15 procentų mūsų apyvartos į tyrimus ir mūsų mokslinio tyrimų kaina padėjo 40 procentų per pastarosius 10 metų dėl e, stiprios konkurencijos. Trumpai norėčiau grįžti prie to, ko pasakėme e, augalų veislių išvedimu. Aš čia kaip mokslininkas daugiausiai. E, augalai, augalų veislių kūrimas gana nesenas dalykas, E, panaudojant įvairias technologijas, e, e, ateitie turbūt ir tikslai veisimą naudosime, žengta labai svarbių žingsnių, siekiant padidinti derlių ir užtikrinti tvarumą. Per pastaruosius 10-20 metų matome, kad augalų veislių išvadimas darosi vis sudėtingesnis. Kodėl? nes technologijos tampa techni... E, sudėtingesnės, išmanimas reikalingas, technologijas valdyti yra e, kompleksiškas ir aišku, ištekliai ir įranga yra sudėtinga. Todėl ir didėja ir mokslinio tyrimo kaštai. Nes kaštai padidėjo 400 procentų per paskutinius 10 metų, kad galėtume neatsilikti nuo rinkos poreikių. Kita vertus, mes esame savo sėkmės e, aukos. E, tiek, kiek e, Tiek, kiek veislė išlieka rinkoje gana neilgai, todėl reikia dirbti greitai, nes atsiranda naujų veislių. Na ir socialinis, ekonominis kontekstas keičiasi taip pat, kai norime mažinti pesticidų naudojimą, dėl to kyla paklausa e, atsparesnėms e, e, veislėms. Ir šią paklausą didina taip pat ir klimato kaita, nes tampa šilčiau, atsiranda daugiau lygų. Pati klimato kaita, jeigu pažvelgsime į sausras, karščio bangas, pavyzdžiui, per pastarosius kelias metus Tai taip pat didina paklausą adaptuotoms charakteristikoms mūsų veislėse. Tai labai svarbu, nes to jau vakar ūkininkai to laukia, jie mūsų klausinė, kada turėsite tą ar aną. Ir visą tai, aišku, didina ir mokslinio tyrimų kaštus. Kaip susidaroti su šiais iššūkiais? Viena vertus, kad e, cukrinių runkelių veisimas e, ir auginimas būtų tvarus ir žemės ūkis išliktų konkurencingas. Tai čia matome, kad e, augalų veisimas cukrinių runkelių leido patidinti derlius pastaruosius 60 metų ir dėl ekonominės praktikos, aišku, taip pat. E, derlingumo padidėjimas, manau, tęsis. Kita vertus, reikia skirti dėmesio ir tvarumui. Čia met, matome, kad viena svarbiausių e, lygų susijusių su e, cukrinių runkelių rušimi, matome, kad viena dalis yra pažeisti augalai, kurie daugiau nebeauginami, o auginamos rūšis, kurios gali aukti ir be pesticidų. Vėlgi, e, moksliniai tyrimai yra labai svarbus šios iššūkius sprendžiant. Jeigu žvelgsime į veislių išvedimą, tai mums reikia apie dešimties metų, nuo pirmo sukryžinimo, nuo pirmios idėjos iki veislės išleidimo. Taigi mes mus spaudžia laikas ir reikia žinoti, ką kolknikui reikės po dešimties metų. Tai yra gana sudėtinga. Mes, aišku, stengiamės ir galbūt neblogai sekasi, bet tas laikas yra labai mums svarbus, kad suprastume, ko reikia ūkininkui. Šiandien pokyčiai tokie greiti, kad mes vos bespėjame. Bislės kūrimas e, yra per lėtas tenkinti poreikius. Tai kogi mums reikia? Mums reikia genet, genetinių žinių. Tai labai svarbu. Na, o genetinius dalykus e, reguliuoja įvairius dokumentai, Nagojos protokolas. Tai, aišku, tinka mums daugiau administracinės naštos, bet įmanoma dirbti. Na, svarbiausia, bei augalų veisime reikia. Mums reikia sekti, kas vyksta genetinėje įvairovėje ir kaip tai panaudoti. Mums naudoti ir naujoves tikslų įveisimą ir naujasias veisimo technologijas. Pirmiausia, kad galėtume susekti ir patvirtinti tas charakteristikas, kurių mums reikia ir tam, kad sumažintume e, palankių charakteristikų nikimą ir e, reikia ir padaryti tai, kad veislė būtų skuriama per septynerius metus, o ne dešimt. Ir tai leidžia, aišku, skurti veislės, kurios kitaip neegzistuotų šiandien. Matote mūsų, mūsų tą, tą visą įvairovę. Tai yra natūrali įvairovė, kurią bandome išnaudoti. Matote? įvairias veisles, kurias galime vartoti, kai kurios auginamos, mes visą tai naudojame tam, kad rastume charakteristikas, kurios padėtų išspręsti turimus iššūkius. Ir paskutinėme puslapyje noriu parodyti perspektyvą, ką mes vertiname kaip vidutinio dydžio bendrovė, kaip svarbius dalykus ateityje. Labai svarbu stebėti kenkėjus tai yra daroma, mes pakeliame tai į aukštesnį lygį. Kodėl? Todėl, kad jeigu mažiau naudojama chemikalų, daugiau būna kenkėjų ir lygų, maža klimato kaita tokį poveikį didinimą, taigi ūkininkams ir sėklų bendrovėms, kaip mums, e, reikia žinoti, ko laukti, reikia prognozuoti. Todėl kenkėjų stebėsena yra labai svarbu. Antra, dirvos mokslas, e, e, saveikavimas dirvos e, ir mikrobiomo. Man atrodo, kad tai nepakankamai panaudojama, reikia daugiau tai naudoti, labai svarbu pikžalių kontrolės strategija. Šiandien naudojame daug herbicidų, bet atrodo, kad reikia alternatyvių strategijų, kas tai bebūtų. būtų. sėklų bendrovėms galbūt reikia datuoti savo veislės kažkokiais būdais. Tai kontrolės priemonės gali būti cheminės, mechaninės ar dar kitokių būdų. Yra įvairių būdų. Bet reikia tai daryti, nes piržalės sumažina ir cukrinių runkelių, ir kitų kultūrų e, derlių labai smarkiai. Kalbėjau apie genetinės įvairovės kūrimą ir išnaudojimą. Šiek tiek ankstesni kalbėtojai kalbėjo apie duomenų mokslą. Daug kas daroma, bet tuos duomenys sujungti, juos išnaudoti tinkamai, sukurti duomenų platformas yra labai svarbu ateičiai. Ir paskutinis dalykas - švietimas. Pirmiausia, ūkininkų švietimas, apie tai daug kalbame, galima čia žengti svarbių žingsnių, bet taip pat konkrečiose mokslo srityse, pavyzdžiui, augalų veisimo srityje. Yra problemų e, e, parengiant gerus veis, augalų veisėjus ir technologus ir panašiai, inžinierius. Ir taip pat reikia šviesti ir visuomenę, nes matome, kad yra didžiulis atotrukis tarp žemės ūkio ir mūsų kaip bendrovės, pavyzdžiui, ir visuomenės, ką jį mano. Ir aš tikiuosi, sutiksite su to, reikia dirbti, reikia, kad žemės ūkiai būtų labiau apčiopiamas žmonėms ir reikia apie tai kalbėti. Taigi, turime daug darbo, tikiuosi, kad jūs prisidėsite. Čia norėčiau sustoti, ačiū uždėmesi. Ir vėliau atsakysiu jūsų klausimus. Vielen herzlichen Dank. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Nils Borchardt. Jis yra iš e, Gamtinių išteklių instituto Suomijoje, atsakingas už e, augalų produkciją, dirba šioje srityje. Ačiū. Aš kalbėsiu daugiausia apie dirbožėmį, augalus, maistą, visą tai turi tiesiogi, tiesioginį poveikį žmonių e, gerbuviui. Visų pirma, dėl dirbožėmio. Europos komisija sakė, kad šioje srityje jau yra e, daug duomenų, nes per pastaruosius dešimtmečius, net ir šimtmečius buvo jau atliekama daug e, tyrimų tokiose srityse kaip sejomaina ir panašiai. Prieš mėnesį buvo įgyvendinta pradėta gyvendinti bendra ES dirbožėmio programa projektas ir vienas iš to projekto tikslų apjungti turimas žinias ir jas e, perduoti ūkininkams, taip pat ir politikams. Tam tikrą prasme tai susiję su taikomaisiais mokslais. Yra įgyvendinamas uh, Dar vienas projektas, Soldiver Agro, jis jau buvo minėtas. Mes jau pradėjome studijuoti, kas yra mikrobiomos ir dirbožėmis. Apie mikrobiomas e, e, gelame vandenyje mes jau turime daug žinių, tą patį pasakyčiau ir apie jūrų ekosistemas. Uh, apie e, žmogų, mikrobus, bet, tarkim, turime nedaug žinių apie e, nuosėdas, apie dirbožėmį. E, visi šie aspektai skaidrėje, tie burbuliukai tarpusavį susiję. Matote, kaip jie tarpusavį susiję iš to ratuko kairėje pusėje pačioje. Tai reiškia, kad vis dar trūksta žinių. E, tam reikia esminių tyrimų dėl to, kas vyksta dirbožėmėje ir koks yra ryšys tarp dirbožėmio mikrobiomų. E, tokios žinios yra e, būtinos tam, kad po penkerių, dešimties metų mes tokias mikrobiomas galėtumėm valdyti ir užtikrinti, kad dirbožėmis būtų derlingesnis. Arba kad, pavyzdžiui, būtų naudingiau uh, naudojamas vanduo. Pitarzi et al. prieš porą metų paskelbė labai įdomų pavyzdį ir buvo nurodyta, kad egzistuoja ryšys tarp augalų ir mikrobiomos. Tai reiškia, kad e, augalas saveikauja su dirbožėmiu ir su mikrobiomomis uh, augale ir ant augalo. Augalo fiziologija taip pat saveikauja su dirbožėmi ir taip pat e, su mikrobiomomis. Mes tik dabar pradėjome geriau suprasti, kaip tai vyksta ir kaip tokį e, procesą valdyti. Mes e, žinome, kad tai vyksta su daržovėmis, su dumbliais. bet mums į tą procesą reikia dar labiau pasigilinti tam, kad galėtumėm parengti verslo modelių arba pateikti rekomendacijų ūkininkams, kaip tinkamai valdyti dirbožėmį, kaip pakeisti ūkininkavimo praktikas tam, kad padėtumėm mikrobiomoms. E, tai irgi siejasi su agroekologinė praktika. praėjusiais metais e, pradėjo veikti e, naujas e, mokslininkų tinklas, jos teigėjas universitetas Kanadoje. Buvo atliktas tyrimas tam, kad galėtumėm E, maždaug įvertinti, kaip per ateinančius šimtą metų pasikeis mm, pasikeis klimatas tolimoje šiaurėje. Mes matome, kaip dabar jau e, zonos pasistumėjo ir dėl to e, yra būtina padėti ūkininkams tam, kad jie pagerintų savo sėjomaino sistemas. Taip pat e, iki 20 metų jau buvo e, finansuoti keli projektai, bet jiems reikia daugiau žinių. Matote raudoną liniją. Ji rodo, e, kokią potencialiai teritoriją galima naudoti kaip dirbama žemė. Ir tai reiškia, kad ten, kur anksčiau buvo miškai, galbūt bus ariama žemė. Ką tai reikš? Tai reikš, kad e, išnyks ir bio įvairovės, kad vyks dirbožėmio erozija ir mums reikia dėl to imtis atitinkamos politikos. Antra vertus, e, matote, kad klimato kaita yra žymiai spartesnė negu kad ekosistemos prisitaiko. Kalbame apie 800 km per šimtmetį. Tačiau miškai taip sparčiai nejuda. Jų judėjimo greitis tik 40 km. Taigi čia reikia kažką tai daryti. E, reikia e, tai spręsti ir augalų, ir ūkių, ir ekosistemų paslaugų lygmenių. Kol kas neturime, e, mes šiuo metu įgyvendiname keletą projektų, turime išsiaiškinti, kaip pasikeičia ekologinės, ekologinių sistemų paslaugos. Uh, vis aktualesnis tampa ekologinis ūkininkavimas. Aš esu įstikinęs, kad mes žemės ūkė galime atsisakyti pesticidų. Švedai kalba apie enzimomis e, pagrįstus sprendimus. Tai yra specialūs sprendimai e, skirti kovai su e, kenkėjais. Kadangi jau kalbame apie maistą, tai pasakysiu, kad dabar žmonės linkia naud, e, valgyti kitokį maistą. Pavyzdžiui, ir Junktinė karalystė, ir Belgija, ir Vokietija sumažėjo mėsos sunaudojimas. Žmonės dabar dažniau renkasi kitokį maistą. Pavyzdžiui, daržovės. Vėlgi tai siejasi ir su agroekologinę žemdirbystę. Antra vertus, mes kalbame apie žemės ūkio intensifikavimą, ekspansiją, bet kiekvieną dieną Europoje mes išmetame tiek maisto, kuris galėtų išmaitinti 250 milijonų žmonių. Na ir dabar maždaug prieš paskutinę skaidrę. Aš jau minėjau tos tyrimus, kurie atliekami šiaurėje. Ir e, matote, e, šioje skaidrėje išvardintas kai kurias šalis ir e, spalvotais langeliais pažymėtos tos rytis, kuriuose egzistuoja tyrimai. Pavyzdžiui, ir Suomijoje vis dažnes, dažnesni moksliniai tyrimai. Uh, Mes taip pat nurodome, kaip klimato kaita įtakoja derlių, kaip šią problemą galima spręsti iš mokslinės pusės. Taip pat matome, kad keičiasi e, e, žemės plotų paskirtis, kai kur e, tie plotai plečiami, bet padėtis yra fragmentuota mokslinio tyrimų dėka galime gauti duomenų, faktų, o kartu su mokslininkais ir ūkininkais mes galime tos duomenys panaudoti. Apibendrindamas pasakysiu, kad inovacijų potencialas yra didžiulis. Kalbu ne vien tik tais apie produktų naudojimą, bet apie dalyvaujamąjį požiūrį. E, svarbu, kad ir mokslininkai, ir ūkininkai, ir politikai dalyvautų. Taip pat dėl dėmesio reikėtų skirti ir mikrobiomoms, dirbožemiui, augalams, žmogui. Jau buvo kalbėta apie genetiką ir naujas vysimo technologijas. Aš sakiau, kad e, problema yra kompleksiška, įvairialypė. Turime galvoti ir apie ūkininkus ir kitas dimensijas. Taip pat turime pagalvoti ir apie vietos politikus, ką jie turi daryti. Ir be abejo, reikia ir papildomų mokslinių tyrimų tam, kad žemės ūkis prisitaikytų prie labai sparčių pokyčių šiaurės šalise. Ir tam, kad mes galėtumėm sušvelninti klimato kaitos pokyčius, taip pat sugauti ir anglės dioksidą. Mes Taip pat turėtumėm diversifikuoti sėjomaino sistemas, o taip pat ir sumažinti maisto produktų švaistimą. Taip pat reikėtų daugiau investuoti į šeštąjį klasterį. Tai yra tvarios ir atsparios maisto sistemos Europoje ir už jos ribų. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju už šias dvi prezentacijas. Dabar suteiksiu žodį komisijai generalinis e, e, mokslinio tyrimų direktoratas Jean-François Hulot, prašom. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už šį kvietimą. Norėčiau kalbėti apie Horizontas Europą ir situaciją vykstančių diskusijų ir taip pat apie emisijas. Kai dėl Horizontas Europa mūsų pasiūlymas yra pagrįstas naujovėmis. Mes pateikėme pasiūlymą, kuris buvo iš karto gana pozityviai priimtas tiek tarybos, tiek parlamento. Ir jau praėjusiu metu kovo mėnesį pasiekime sutarimą tarp institucijų, kuris leidžia dirbti toliau. Kas yra labai svarbu, yra suvokti, kad Horizontas Europa struktūra sudarė iš trijų ramščių, kaip ir Horizontas 2020, bet šiek tiek pakeisti ramščiai. Pirmasis ramstis tai yra fundamentalūs tyrimai. Čia tai potencialas yra daugiausia mokslininkams. Ir čia požiūris taikomas iš apačios į viršų, kai projektus siūlo patys mokslininkai. Antras ramstis Tai yra tyrimai, kur naudos gavėjai yra konsorciumai. Tai yra jūrų, jūrų institutų, universitetų grupuotės, kurių yra įvairiose valstybės narėse. Ir čia turime tokią bendradarbiavimo, bendradarbiavimo mokslinius tyrimus. Panašiai kaip ir ankstesnėje mokslinių tyrimų programoje. Ir trečiasis ramstis yra skirtas naujovėms ir čia mes norime sukurti Europos naujovių tarybą, kur naudos gavėjai yra projektų vykdytojai, inovatoriai, kurie patikė naujų idėjų. Aš visą tai sakau todėl, kad inovacijos žemės ūkėje, tai čia reikia vengti sektoriališkumo, kai kalbame apie skaitmenimą ar e, tikslų į žemės ūkį ir naujoviški sprendimai iš kitų disciplinų gali būti integruoti taip pat ir e, žemės ūkėje. Kitas elementas, kuris siūlo naują darbo metodą, tai yra emisijos. Ka, misijos. Ką čia turiu galvoje? Tai yra naujas požiūris. E, šiek tiek jau apie tai diskutuota. tai jeigu kalbėsime apie Apolono programą nusiųsti žmonės į mėnulį, tai, tai būtų toks analogas, bet ką čia mes norime pasiūlyti? Būtent projektus su ambicingais tikslais, realistiškais, bet labai ambicingais, kuris pakeistų žmonių gyvenimą. Idėja yra tokia - padaryti poveikį piliečių gyvenimui, pagerinti jų gyvenimą Aišku, einant e, žalio sustarimo e, linkme, tvarios ekonomikos linkme. Mes norime skirti čia e, nemenka biudžetą šiams misijoms penkiose srityse, dėl kurių sutarta, kur E, būtų su, vykdomi projektai su Horizontas Europa. Tai yra e, sveikatos ir vėžio sritis, klimato kaitos, prisitaikymo klimato kaitai. Ir čia, čia įtraukiama yra visuomenės transformavimas. Tai yra taip pat yra dar okeanų sritis, miestų sritis ir taip pat E, sritis susijusi su žemės ūkiu, tai yra dirba ir maisto produktai. Kodėl e, dirbos misija? E, reikia priminti neseniai paskelbtą ataskaitą, kad 75 procentai žemės dirbožėme yra degradavęs, taigi čia reikia skirsti daug dėmesio. Taip pat Europos aplinkos agentūra savo ataskaitą 20 metais pateikė statistiką apie pastarosius metus, e, kad e, dirbožėmio būklė smarkiai nukentėjusi. Na, toliau perduosiu žodį kolegijai Kirstin, kadangi liko dar šiek tiek laiko ir ji tiksliau pakalbės apie e, dirbožėmę ir maisto produktų misiją. Na, kad parodyčiau, kad mes dirbame kartu, ne kiekvienas atskirai, tai dirbožėmio klausimų komisijos narys Hoganas pasiūlė šią misiją ir aš viskai sutinku su tuo, ką sutikau, išgirdau. E, dirbožėmio klausimų yra daug nepadaryta, daug nežinoma ir bus skirta daug e, mokslinių tyrimų ir finansavimo būtent dirbožėmio ir mikrobiomai. Toks požiūris per misijas leidžia mums dirbti su dideliais mokslinių tyrimų portfeliais su mokslininkais iš įvairių sričių, su verslininkais ir komunikuotojais. Ir jie mums padėt, padės parengti ateities mokslinius tyrimus. Mes turime pirmininką, kuris yra buvęs žemės ūkio e, ministras Niderlanduose, jis tuo pat metu ir mokslininkas, ir politikas. Ir požiūris bus visiškai naujoviškais palyginti su praeitimi. Tai bus darėme taip pat įtraukiant ir piliečius. Mes klausime žmonių, kas yra svarbu čia ar čia. Ir manau, kad tai yra puikus būdas įtikinti, kaip e, e, ateityje bus vykdomi moksliniai tyrimai. Valdyboje turime taip pat ir tris aktyvius e, ūkininkus. Labai ačiū už pasisakymus. Dabar vėl turime progą pateikti klausimų. Po pusantros minutės galite kalbėti. Visų pirma, kolegė Katainen, prašom. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua nyt äidinkieltäni suomea. Kiitoksia paljon kummallekin. Ačiū pirmininkė. Dėkoju dviems ekspertams. Jie kalbėjo apie labai įdomus dalykus apie daugybę mokslinių duomenų. Mes esame gavę daug duomenų ir matome gerai, kad iš tikrųjų yra didelė būtinybė daryti tokius tyrimus. Jeigu pažvelgsime į horizontas 2020, matome, kad tarsi pradudam, prabudome ir kad visi šitie duomenys, moksliniai duomenys svarbus ir žemės ūkiai. Tačiau dažnai rezultatai yra nepanaudojami. Žemės ūkis turi būti mūsų, ūkininkas turi būti visoko centras. Ir jeigu viskas nepersiskirbia iki galutinio vartotojo, tai atrodo, kad na, ūkininkas išleidžia daug pinigų niekur. Taigi reikia informuoti taip pat ir vartotojus apie visus mokslinius tyrimus, Aš norėčiau taip pat pakalbėti apie pinigus, nes čia patiriame labai intensyvų laikotarpį, kai vyksta darybos dėl daugiametės finansinės programos. Tačiau yra tik tai gandų, o daugiau nieko apie tai. Ir mes nežinome, kas bus ateityje, kas bus skirta horizonto programai. <clears throat> Ir žvelgsime į ateitį, tai 10 milijardų, apie kuriuos anksčiau kalbėjome, bus sumažinta, atrodo, ta suma. Ir norėjau užduoti klausimą dėl to komisijai. Ir taip pat jums visiems, aišku, jeigu bus sumažintos lėšos horizontui, kaip mes galėsime pasiekti žalio kurso tikslų mokslams tyrimams ir gerai maisto produktų kokybei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 Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu užduoti klausimą ponui Čiaip. Mes visi suprantame, kad be inovacijų žemės ūkio srityje negalėsime e, susidoroti su kylančiais iššūkiais, tokiais kaip klimato kaita. Žalesis kursas ir naujoji strategija numato ne dar ambicingesnių tikslų gamintojams. Tačiau kaip jų pasiekti be antibiotikų, be a, cheminių trašų, taip toliau, kurių vis reikalaujama mažinti. Žemės ūkis vis mažiau tampa, vis daugiau tampa priklausomų. Todėl noriu paklausti, kalbant apie augalų veisimo technologijas, tas, kurios remiasi genetinę modifikaciją, ar mūsų piliečiai turėtų nerimauti dėl tokių uh, E, tokio jau mokslo įsikišimo į natural, natūralų procesą. Ačiū, ponas Dorfmanas. Ačiū, man atrodo, labai įdomi diskusija vyksta. Jūs kalbėjote apie tai, kaip e, įmonės, e, vidutinio dydžio įmonės veisimo srityje turi įvairių galimybių, jų vis daugėja, Aš noriu patikti klausimą dėl naujų veisimo e, technologijų. Kaip Jūs manote, ar tai yra tik viena iš daugelio e, galimybių, ar tai yra e, esminį proveržį užtikrinsianti technologija? Kol kas tokia technologija yra naudojama ribotai dėl, te, dėl teisinių aspektų. Ačiū toliau, panas Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi pranešimais, kurie nuskambėjo. Ir man ypač patiko pono Čiaps pasisakymai apie cukrinius raukelius. O kiek cukrinio runkelių augintojų Europoje gyvendino, tai apie ką jūs kalbėjote ir kokie yra plotai apsėti cukriniais runkeliais. Nes mums tikrai labai, mane tikrai labai domina, kaip galima a, plėsti ir skleisti žinias. Kitas dalykas kiek chemikalų sunaudojama vienam hektarui. Pavyzdžiui, prieš dešimt metų buvo naudojamas tam tikras kiekis cheminių trašų vienam hektaro, kaip dabar. Trečia, Ar įmanoma palyginti su tuo, kas vyksta kitose trečiosiuose šalyse, pavyzdžiui, Merkosur šalyse, kiek jos importuoja cukrinių runkelių, gal jūs žinote, ir kiek jie naudoja vienam hektarui, auginant cukrinius runkelius cheminių medžiagų, cheminių trašų. Ačiū, ponė Šmana. Dėkoju, iš tikrųjų buvo be galo įdomus pasisakymai. Aš manau, kad visi sutarėme dėl to, kad mūsų tikslas turėtų būti kiek įmanoma labiau apriboti augalo apsaugos priemonių naudojimą. Aš čia išvelgiu didelių galimybių naujose metoduose. Bet buvo sakyta, kad jeigu ar būtų įmanoma ūkija nenaudoti pesticidų, jūs sakėte, kad taip bet aš norėčiau sužinoti, kokiais moksliniais duomenimis jūs remiatės, ar turite konkrečių įrodymų, nes juk yra ir įvairios gribelio rūšis, įvairūs kenkėjai, jiems taikomas specifinės priemonės, kai kuriuose valstybėse narėse problema ta, kad nebėra ir lėšų tam. Ačiū. Dėkuoju toliau. Uh, Pone, ponas Rase. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti tą, ką sakė ponė Katainan, nes iš tiesų labai svarbu, kad mes pažiūrėtume, kiek pinigų pagal horizonto programą yra skiriama žemės ūkio sektoriui. Svarbu, kad būtų tikslinė e, būdų skiriamos lėšos kovoti su kylančiais iššūkiais Ir iš tiesų ačiū už labai įdomius pranešimus, kurie tik parodo, kaip svarbu a, išvedinėti naujas veisles, kurios leistų išspręsti, pavyzdžiui, problemas susijusias su pesticidais, įsklaidyti tam tikras abejonės. Nors abejonių buvo išsakyta dėl taisyklių, kurios taikomos naujoms vesimo technologijoms NBT. Mes apie tai esame kalbėję, girdėjau, kad Europa kas pati savo kasą duoda, priimdama tokias taisyklės ir apsunkindami visų gyvenimą. Bet būtų labai įdomu sužinoti, ką pranešėjai apie tai galvojate. Ar jūs nemanote, kad e, reikėtų peržiūrėti galiojančius teisės aktus ir patobulinti, atsižvelgiant į naujas e, veisimo technologijas? Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti visiems mūsų svečiams. Esu šešėlinė pranešėja dėl uh, Horizontas 2020, e, uh, e, atsiprašau, Horizontas Europa. Neseniai pradėjau dirbti šiame komitete, man be galo malonu čia su jumis būti. Turiu keletą klausimų, dar neturėjau progos labai įsigilinti į šią sritį. Tai dėl to noriu pasiteirauti Kokie yra pagrindiniai um, tokios misijos tikslai? Kiekviena misija siekiama kažkokių tai tikslų. Tai aš manau, kad jau buvo nustatyti kažkokie pagrindiniai tikslai. Mes dar nežinome, koks bus e, biudžetas, tai ar galime numatyti, kiek kokiam projektui bus skiriama. Šiandien buvo kalbėta, kad norint išvesti naują veislę, e, naują rūšį, reikia dešimties metų. Ar teisingai supratau? Lapkričio 12 dienos dokumente taip pat e, kalbam apie tai, kad reikia ieškoti sprendimų, bet e, nepatikslinama, kaip E, pasiekti tuos tikslus. Yra kalbama apie projektus susijusius su maisto produktais, dirbožėmių, sveikatą. E, būtina pabrėžti dirbožėmių tenkantį vaidmenį, taip pat e, bendradarbiauti su piliečiais, norint atkurti pažeistą dirbožėmį. Ar jau čia yra kažkokių tai e, sprendimų? Ar jau palaikome ryšiai su piliečiais, jeigu taip, tai kokie? E, komisarė Gabriel atsakinga už e, naujo, inovacijas, technologijas. Šiandien ryte jau kalbėjo apie tai, kad būtina palaikyti ir ryšių su piliečiais. Ačiū už klausimus, o dabar atsakymai. Prašyčiau mūsų svečių kalbėti kiek manoma trumpiau. Kiekvienam iš jų suskirsiu po tris minutės. Prašom. So, Ačiū už klausimus. Pabandžiau sugrupuoti klausimus. Pirmiausia, tai kaip su tuo teisingumo teismo sprendimu, kuris buvo priimtas 2018 metais ir jis daro poveikį mūsų moksliniams tyrimams. Na, galiu pasakyti, kad e, GMO sprendimas, teismo sprendimas dėl GMO nebejotinai daro kažkokį tai poveikį ir pačioms technologijoms. Mūsų bendrovė, mes esame tikrai nedidelė įmonė, tiesiog sustabdėme kai kuriuos tyrimus, nes jeigu mes negalime investuoti technologijas, tai nėra prasmės tęsti tam tikrą darbą. Gal yra įmonių, yra bendrovių, kurios gali tęsti darbą, bet mes ne. Dabar dėl naujų veisimo technologijų, gerosios ar blogus. Mokslinių požiūrių niekaip negalima įrodyti, kad tai yra blogi taikomi metodai, nes naujos veisimo metodai metodikos yra labai plati savoka ir reikia kiekvienu atveju analizuoti tokį metodą atskirai. Mes tiesiog stengiamės pasinaudoti natūraliai egzistuojančiomis veislėmis, jas patobulinti. Ir jeigu veislė jau dabar egzistuoja, tai kam ją dirbtinai išvedinėti? Mes vadovaujamės tokiu principu, todėl uh, neižvelgiu problemų. Dabar GMO, jeigu Europos žmonės pagidauja ko kito, tai tvarkoj. Aš manau, kad tai e, turėtų būti asociuojama su tam tikrais kitais pamastymais, e, kur, apie kuriuos nenorėčiau kalbėti. Pane Dorfman, jūs klausėte, ar ateityje bus įmanoma pasiekti rimto postumio. Tikrai nežinau. Nes mes kai kurių tyrimų netliekam, kadangi reikalingi papildomos finansavimo. Ir aš manau, kad gal reikia šiek tiek lūkterti, nes jeigu įvertinsime tvarumo reikalus, tai technologijos tvarumų užtikrinti dabartiniu metu plėtojamos pakankamai sparčiai, sparčiau negu uh, kitose sritise. Žinote, ta, ką aš rodžiau skaidrėse per penkias minutės, truko atlikti dešimt metų. Ir dar vienas dalykas dėl cukrinių runkelių. Mes labai greitai pamatėme, kad mūsų vartotojai, ūkininkai pasinaudojo mūsų paslaugomis. Prieš dešimtį metų, pavyzdžiui, Vokietijoje naudojama cukrinių runkelių veislė buvo labai imli kai kurioms lygoms, bet kai mes padirbėjome, jinai tapo atspari. Mes suradome būtų, kaip ją padaryti atsparę. Ir dabartiniu metu praktiškai visos cukrinių runkelių uh, E, veislės yra atsparios e, lygai, kuri kažkada tai buvo tikras e, prakeiksmas, bet mums reikia laiko tokiems lyslėms išvesti, mums reikalingos priemonės, kad galėtume tą padaryti. Mes negalime visą laiką balansuoti ties riba. Dabar pesticidai. Jūs žinote, visuomenė nori, kad jų būtų naudojama mažiau ir tai yra visiškai pagristas noras, bet kita vertus turi būti e, surasti pakaitalai, surasti būdai, kaip kovoti su kenkėjais. Dabar yra fungicidai, pesticidai, pakol kas jų e, pakaitalų netekiau ir daug. Na, dar, man atrodo, buvo keletas dar kitų klausimų, kuriuos turėtų atsakyti mano kolega ponas e, Bohrudas. Na, aš kalbėsiu vokiškai savo gimtają kalbą. Buvo pateiktas klausimas apie gyvūnus, bet aš turėjau tik, aš turėjau tik 10 minu, minučių, nekalbėjau išsamei apie gyvūnus. Tiksliau nieko nesakiau apie gyvūnus, nes man buvo skirta tik 10 minučių, bet minėjau, kad ir gyvūnai turėtų patekti į agroekologiją. Aš nesu genetikas, aš nesu agronomas bet visi mokslininkai, su kuriais kalbėjau, sakė, kad svarbu galvoti ir apie e, gyvūnų veisimą. Pane Lisi tyravosi, kaip visą procesą bus įtrauktas ūkininkas ar pilietis. yra EGP Soil programa, yra du darbo paketai, per kuriuos mes bendraujame su praktikoje dirbančiais ekspertais, vyksta seminarai. Kiekviena valstybė narė turi įsteigti tokius centrus, kur um, galėtų bendradarbiauti ūkininkai, ūkininkų asociacijos, politikai ir įmonės, kurios, pažiūrėjau, užsiema augalų veisimu. Uh, Tai yra tokia priemonė, kurią mes pasirinkome EGP Soil tam, kad galėtumėm susisiekti su vairiomis susijusiomis pusėmis, vyksta seminarai, taip pat ir gyvendiname įvairius projektus. Tai yra vienas metodas. Be abejo, yra ir kitų metodų, kurie svarbus. Pane Šnaider buvo pateikusi klausimą dėl augalo apsaugos priemonių. Man atrodo, kad reikia laiko norint tai pasiekti šiaurės e, šalise. E, didelė problema kyla dėl vabzdžių, kurie e, atkeliauja iš pietinių šalių, kurių anksčiau šiaurinėse šalise niekada nebuvo. Taigi jaučiamas didžiulis poveikis atrasti naujus produktus biochemijos rytyje. Kolegos iš Švedijos sakė, gal tokius naujus produktus galima būtų iš pradžių išbandyti šiltnamyje. O jeigu jie pasteisins šiltnamyje, tai tuomet juos būtų galima naudoti ir, atsk... ir atvirose laukuose. Tam reikia ne vienerių metų. Ir dar viena pastaba. Aš kalbėjau su mokslininku Šulman. Uh, kuris yra e, e, augalų genetikas ir jis sakė, kad dabartiniai teisės aktai draudžia jam ir jo komandai tam tikrus metodus taikyti praktikoje, panaudoti praktikoje. Jis mano, kad tie e, metodai yra tikslesni. Jis gali įjungti arba išjungti tam tikras genomų sekas. Jis nėra tos ryties ekspertas, bet aš nesu tos ryties ekspertas, bet jis tikrai norėtų, kad mokslininkai turėtų galimybę šioje srityje dirbti, o tuo metu, kad para, e, paraleliai europinių lygmenių vyktų diskusijos apie tai, ar nereikia peržiūrėti dabartinių teisės aktų. Tai gali būti aktualu ir ūkininkams, ir įmonėms, ir augalų veisėjams. Ačiū. Vielen herzlichen Dank. Dann bekommt zum Abschluss. Ačiū. Ir galiausiai suteiksiu žodį komisijai. E, Panas Ulio, prašom. Merci, merci, monsieur. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausimai, kurie buvo mūsų užduoti, buvo skirti biudžetui, jeigu gerai išgirdau. Kaip suprantate, diskusija šiuo metu vyksta valstybių narių lygyje. Ką galime pasakyti, tai yra tai, kad Komisijos pasiūlymas, kurie buvo pateikti, turint galvoje 1,11 e, PNP dydžio, tai buvo komisijos pasiūlymas ir e, mokslinio tyrimų poreikiai buvo įvertinti 100 milijardų eurų. Taigi, toks buvo komisijos pasiūlymas ir jis toks kol kas yra. Noriu pabrėžti taip pat, kad horizontas 2020 ir atžvilgių patirtis parodė, kad turėjome daug geros kokybės projektų, bet jų nebuvo galima finansuoti pagal procedūrą projektų atrankos. Yra, yra daug poreikių ir, kaip sakiau, 100 milijardų eurų numatoma mūsų. Taigi poreikiai dideli ir čia ir taip pat ir žemės ūkis susijęs. Kas svarbu, žemės ūkio tyrimams yra tai, kad ant, antrajame ramstėje, apie kurį kalbėjau, turime bloką klasterį, šeštą klasterį ir jis geriausiai atitinka e, e, žemės ūkio, aplinkosaugos ir bioekonomikos plėtojimo e, reikalus. Dėl misijų. Misijos turės savo atskirą biudžetą, bet jas bus finansuojamas iš e, skirtingų klasterių iš Europos e, Horizontas Europa programos. Kristina. Taip pat buvo klausimas, kaip įtraukti piliečius, o kadangi dar liko vieną minutę, pasistengsiu apie tai pakalbėti. Visiškai akivaizdu, kad Europos komisijoje dirba 50 asmenų atsakingų už misijas. Tai savaime iškalbinga skaičiai, tai reiškia, kad mes negalime pabendrauti su kiekvienu suinteresuotu asmeniu. Mes taikome tam tikrą modelį ir stengiamės, kad grįžtamasis ryšys būtų aiškus. Yra programos pogrupės, kurie galvoja apie vairius renginius ir e, juos organizuoja. Na, pavyzdžiui, pasaulinė dirbožėmo apsaugos diena, tai organizuojamos įvairios mūgės tą dieną. Mes komisijoje bandome taip pat ten dalyvauti kad galėtume gyvai pabendrauti su mūsų piliečiais, išklausyti jų nuomonę, kokiu žingsniu turėtume imtis, pavyzdžiui, maisto saugos a, srityje. Galbūt mes kažką pamiršome. Todėl yra labai skirtingų būdų, kaip bendrauti su piliečiais. Ir aišku, mes a, dirbame kartu su multiplikatoriais, kaip kad šiame, a, šioje diskusijoje jau buvo kalbėta. Ačiū. Kągi mes. Kągi, priartėme prie mūsų diskusijų pabaigos. Labai ačiū visiems mūsų svečiams. Tikrai e, ši diskusija buvo labai naudinga mūsų tolimesniam darbui. Išgirtame daug įdomių minčių, kurias galėsime panaudoti savo darbe. Dar liko pora darbo tvarkės klausimėlių, kurias reikėtų sparčiai aptarti. 15 klausimas tai yra koordinatorių sprendimų patvirtinimas. Koordinatorių sprendimai jums buvo pateikti. Noriu šitą pakoreguoti. Dėl misijų buvo nutarta vykti į Italiją ir Daniją per antrąjį pusmetį ir buvo nuspręsta dėl Japonijos e, patvirtinti rašytinę procedūrą. Ten nevažiuosime. Tiek diskusijų apie kalendorių buvo galiausiai tokie sprendimai priimti koordinatorių posėdėje, e, kolega Dorfman. Na, ne visai tai buvo. Mes sakėme, kad bet kokiu atveju turėtumėm e, siekti palaikyti ryšių su Japonija. Žiūrėjome e, į kalendorių, kad e, galėsime vykti į Daniją ir Italiją. Tai aš taip supratau. Bet kokiu atveju trys kelionės būtų per daug, reikėtų susitarti dėl dviejų jau uh, per paskutinę kelionę kilo problemų, kai reikėjo surasti žmonių, kurie galėtų vykti kartu. Taigi trijų kelionių būtų per daug. Ačiū. Noriu patvirtinti, kad mes um, sutarėme dėl dviejų kelionių į Daniją ir Italiją. Japonija nepateko. Sakėme, kad apie Japoniją pakalbėsime vėliau. Tai taip aš supratau sprendimą. Man toksai įspūdis susidarė. Kągi, papildomi darbo atvarkės klausimai. Aš tiesiog norėčiau pranešti, kad Kovo 18-19 dienomis įvyks kitas mūsų posėdis. Koordinatoriai nusprendė, kad reikia dar ir išskirtinio neįlinio posėdžio kovo 12 dieną. Strasbūro savaitė Kir Kirikaidas komisarė mums skirs dvi valandas ir mes turėsime e, galimybę pakalbėti su ją apie strategiją nuo ūkio iki stalo. Tikrai tokią galimybę norime išnaudoti. Na, o paskui, neprabėgus nei dviems savaitėms, pasirodys komisijos komunikatas. O kovo 18 dieną sustiksime su komisaru Timmermans. Vėlgi tai bus likus tik savaitė iki komunikato pasirodymo. Taigi kitas posėdis, kaip ir nurodyta darbo tvarkėje, įvyks kovo mėnesį. Labai ačiū visiems, kurie liko iki pat posėdžio pabaigos. Ačiū sekretoriatui už tai, kad jis organizavo klausimus. Susitiksime vėliausiai kovo 12 dieną. Gero vakaro visiems. Thank you.